Hello, everyone. Sveiki visi. Dėl šios dienos darbo atvarkės dėje vicepirmininkas Šefčiovičius turėjo atšaukti savo apsilankymą pas mus paskutinę minutę. Labai gaila, nes e, jam sutriko sveikata. Na, nepaisant to, turime nemažai klausimų šiandien turėsime laiko aptarti įvairius prieštaravimus. Taigi darbo mums nepritrūks. Darbo atvarkė tikrai nebus per plona. Na, jeigu niekas neprieštaraus, patvirtinsime pakeistą darbo atvarkę be pono Šefčiovičiaus apsilankimo. Jums pateiktas Envi delegacijos į Taliną ir Šiaurės Estiją ataskaita gegužės 22-24 dieną. Na, nors ir vėlokai, bet vis tiek turime tą ataskaitą, nes jau dabar gruodis. Reikės pasiaiškinti, gal taip ilgai užtruko. Kaip ten bebūtų, šiandien vertimas yra į 21 kalbą. Ir kaip paprastai pateikti dokumentai elektroniniu būdu visi. Taip pat pateikėme koordinatorių rekomendacijas, jeigu niekas neprieštaraus, tai jos bus šiandien patvirtintos. Pirmasis dabar klausimas yra pranešimai apie vykstančias tarp institucinės darybas. Turime keletą temų. Pirmiausia, šiltnamio dujų emisijų stebėsenos mechanizmas. Antrasis trialogas dėl pastangų dalymosi dokumento įvyko. Institucijos įvertino techninių posėdžių rezultatus, skaitant lankstumo nuostatas, atitikties. Taip pat įvyko apskaitimas nuomonėmis tais klausimais, kuriais dar reikia rasti sprendimą, nepaisant tam tikrų pozicijų skirtumų tarp tarybos ir parlamento dėl svarbių aspektų, diskusijos vyko konstruktyviai. Tokia yra mūsų nuomonė parlamento. Buvo sutarta perteikti tolesnius klausimus į techninius posėdžius dėl LULUCF. Įvyko antras neformus trialogas lapkričio 22 dieną. Tiek parlamentas, tiek taryba patvirtino kai kurios klausimus sutartus techninių lygmenių ir taip pat sutarė dėl kai kurių papildomų klausimų. Diskusija dėl politiškai jautresnių klausimų, pavyzdžiui, potencialus lankstumas, dėl valdomų miškų žemės ir e, miškų referencinių lygmenų peržiūros valdysenos struktūros taip pat įvyko ir darybininkai sutarė perduoti kai kurios klausimus tolesniam aiškinimui įsitėtiniam e, lygmeniui prieš trečiąjį dialogą, kuris planuojamas gruodžio 14 Strasbūrė. Toliau. Dėl procedūrinių taisyklių aplinkos saugos atskaitomybės srityje pirmas ir paskutinis trišalius dialogas dėl sprendimo, dėl tų procedūrinių taisyklių tai vyko taip pat lapkričio 22 dieną. Dviejų teisės aktų leidėjų pozicijos buvo labai artimos, beveik dėl visų pakeitimų, todėl iš ankstinis sustarimas buvo pasiektas nesunkiai, ypač daug dėmesio buvo skiriama sprendimo įsigaliojimui, nes jo straipsniai turi būti suderinti su tarptautinių dėrybų dėl ETS ir atliekų paketo nuostatomis atitinkamai. Ir nors ryšys e, šios sprendimo su ETS įspręstas, parlamentas ir taryba nusprendė atidėti balsavimą dėl procedūrinių teis, taisyklių aplinkos atskaitomybės srityje, kol bus sudarta dėl atliekų paketo, kad būtų užtikrintas teisinis nuseklumas. Tai reiškia, kad mūsų komitete balsuojame, ko gero, bus sausio mėnesį. Toliau penktas klausimas. Europos e, strategija dėl kooperatyvinių išmanių transporto sistemų. Pane Šaldemozė yra mūsų pranešėja. Tai yra iniciatyvos pranešimas rengiamas transporto komitete. Taigi, nedėlisant, Norėčiau steigti žodį pranešėjų, o po to šešėliniams pranešėjais bei kitiems. Taigi, pirmiausia, pona Šaldemoze, prašom. Skal jeg lige vente til folk får? Ačiū. Iš tikrųjų, e, tai klausimai svarstomi aplinkos saugos komitete, palauksiu, kol visi užsidės ausinės. Mūsų komitetas rengia nuomonę dėl, ir, ir tai nuomonė skirta transporto komitetui. Šią savaitę pažymėjome pirmasias Europos komunikato dėl Europos mažataršio transporto strategijos metinės tai kad ten kalba eina apie automobilius bei kolektyvinio naudojimo, automobilių kolektyvinio naudojimo sistemas. <clears throat> Mūsų mes norime, kad šios technologijos atneštų naujų galimybių transporto sektoriuje. Galėsime naudotis naujomis paslaugomis ir uh, E, tos iniciatyvos skatina tolesnę pažangą automobilių gamybos sektoriuje, atsiras nauji verslo modeliai. Ir be abejo, nes skaitmeninės technologijos atsi... veikia ir transporto sektorių. O kalbant apie tą strategiją, e, svarbiausia ne tik darbo vietų kūrimas ir augimas, svarbiausia, kad būtų dėgiamos naujos technologijos kad jomis apsirūpintume ir kad siektume užtikrinti transporto sektoriaus testinumą. Taip pat skaitmeninės e, srities atnešamos galimybės turėtų e, mums padėti kurti mažataršį transporto sektorių, kurio tikrai reikia mums visiems. Ir iš tikrųjų potencialo čia yra mažinti CO2 išmetalus, taip pat azoto e, junginių išmetalus, e, kad, ne, kad, kad nedidėtos, kad net kadėtos zonos sluoksnis taip pat e, reikia paminėti ir triukšmo lygio ribojimą. Mm, ir žinoma, turime naudotis bendrai automobiliais Taigi, triukšmo mažinimas, taršos mažinimas, naujoviški automobiliai, naujoviški autobusai, kad galėtume visą tai geriau tvarkyti ir valdyti, e, siekiame ir daug taupiau naudoti energiją. Būtent todėl aplinkosaugos komitetas rengia nuomonę Būtent tokiu požiūriu e, remsimės. Tai gera strategija, tai padės kurti darbo vietas ir ES mm, atsidurs lyderių, e, lyderės poziciją e, dėl mm, tokio, jeigu sukurs tokį naujovišką transporto sektorių. Norime kokybiškų, panaud, lengvai naudojamų priemonių, kurios rūpintųsi klimatu, aplinkos sauga, visuomenės sveikata. Jeigu sumažintume transporto sektoriaus poveikį, tai iš esmės būtų didelis pasiekimas, nes sumažintume azoto junginių išmetalus, CO2 išmetalus ir taip pat sumažintume e, automobilių keliamą triukšmą. Tai atneštų naudos uh, tai teigiamai atsilieptų visuomenės sveikatai. Taigi, tokios potencialios naudos galime tikėtis, jeigu plėtosime būtent tokią transporto sistemą. Žinoma, saugumas keliuose e, taip pat yra aktualija. E, žinoma, automobiliai turi gerbti pešiųjų perėjas ir laikytis visų kitų e, taisyklių. Tai atveria mums naujų galimybių Tačiau turime išlikti budrus. Jau sakiau, testinumas bei mažataršis sektorius turėtų būti mūsų tikslai įmantis šio darbo ir dislokuojant išmanesias transporto sistemas. Turime siekti ne tik augimo, uh, bet ir nepamiršti visuomenės sveikatos apsaugos, aplinkos saugos tikslų ir turime apsirūpinti priemonėmis, kurios leistų mums kovoti su klimato kaita, dėl kurių buvo sutarta Paryžiuje. Taigi bendrais bruožais taip e, atrodys svarbiausios temos kurias rengiuosi aptarti savo nuomonės projekte. Kaip žinote, e, to dokumento dydis visada yra ribotas, bet esu pasiruošusi išklausyti jūsų nuomonių, kad mm, patobulintume šį dokumentą ir nusiųstume aiškiai žinia transporto komitetui. Taigi išma, išmaniosios transporto sistemos <clears throat> atneša nemažai galimybių, tu gali suvadinti savo vietą, gali suvadinti savo vaidmenį, bet dabar lauksiu jūsų pasiūlymų. Ačiū, dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, ponas Demesmaker, jūs pirmasis. Ačiū. Noriu padėkoti už pranešėjai už nuomonės projektą. CIDS technologija yra daug žadanti ir daug iš jos tikimės. Tikimės, kad mm, pasitelkę tas technologijas kursime veiksmingesnės ir švaresnės transporto sistemas ir pritauksime investicijų iš viso pasaulio. Komisijos prisakyta strategija e, šiuo požiūriu yra svarbi ir leis ES tapti lyderėje šios rytyje. Aš atstovauju Flandrijos regioną, mūsų regionas yra labai aktyvus šioje srityje. Pavyzdžiui, Flandrijos regione gyvendinamas citrus projektas. Jo tikslas sumažinti kelių transporto išmetamų teršalų kiekį. Ir proje, Toks ir yra projekto tikslas. Prietaika. Pone Šaldemose apie tai kalbėjo. Jie teisingai pas viską pristatė, akcentavo svarbiausius dalykus. Dirbame su Niderlandais ir Junktinėse, Junktinė karalystė. Ir esame pareng... paskelbę konkursą dėl CIT sistemų projekto. norime pasirinkti technologinių požiūrių neutralų variantą. Visą tai padėtų tausiau naudoti degalus, sumažinti išmetalų kiekį ir ilgainiui tikimės, kad pagerės e, intermodalinio transporto e, sistemos. Norime, kad privačių automobilių savininkai taip pat turėtų galimybę naudotis CIT sistema. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad asmens duomenys ir kovos su terorizmu aspektai yra svarbus CIT sistemose ir šiuos klausimus turėtų svarstyti Libe komitetas, bet kokiu atveju uh, E, mūsų rengiama nuomonė irgi yra svarbus dokumentas. Norėčiau pasakyti keletą komentarų dėl teisinės priemonės rengimo, nes jau egzistuoja tų, tų CT sistemų teisinis pagrindas, egzistuoja direktyva. Tačiau turime geriau išnaudoti tos direktyvos nuostatas, kaip pati komisija ir sakė. Taigi, tikiuosi gerą bendradarbiavimo šiuo klausimu. Ačiū, ponia Konečinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už puikų nuomonės projektą. Jame aptarta viskas, kas mums rūpi. Džiaugiuosi, kad Envi komitetas dalyvauja siekiant Mm, rūpintis aplinką, mažinant transporto sektoriaus teršalų pagaminamą kiekį, kalbu apie CO2, azoto junginius bei kietasias dalelės. Kietųjų dalelių kiekio sumažinimas yra ypač aktuali problema didžiuosiuose miestuose. Būtent ten turime siekti mažinti PM10, PM5 dalelių kiekį bei mikrodalelių kiekį. Nes tas, tas medžiagas pasisavina žmogaus kūnas, o jos yra nuodingos. Manau, kad ES turi būti lyderė šioje srityje jeigu me, mums nepavyks išnaudoti viso potencialo, kurį atveria integruotos transporto sistemos. Kažkas kitas tai padarys vietoj mūsų. Mūsų mokslininkai pirmauja tokių išmaniųjų sistemų srityje. Todėl turėtume suteikti jiems daugiau galimybių ir daugiau išteklių. Taipogi reikėtų parengti teisės aktus, kurių pagalba praktiškai gyvendintume visas idėjas, kad būtų galima įveikti kliūtis ES šalise ir tas sistemas išbandyti valstybėse narėse. Juk dažnai mūsų įstatymai tampa kliūtimi tų uh, pasiekimų praktiniam gyvendinimui. Kartais prireikia 3-5 metų, nes valstybėse ne, dar nebūna reikalingų įstatymų, kurių pagal, kurie užtikrintų tų novatoriškų sprendimų paplitimą. Ir užbaigdama noriu pasakyti štai, ką Europoje galioja direktyvos, tačiau jos nėra gerai gyvendinamos. Manau, kad reikėtų teikti geresnės paskatas valstybėms narėms nes kitaip nerealu, ko nors tikėtis. Galime e, rašyti, ką norime popieriuje, bet jei 28-27 valstybės narės po to nebus, nebendradarbiaus su mokslininkais ir toje srityje dirbančiomis įmonėmis, viskas ir liks popieriuje. O gaila būtų, jei taip nutiktų, juk mes turėtume rodyti pavyzdį neatsilikti nuo pažangos šioje srityje. Dėkoju pranešėjai ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo ir taip pat, kad pasieksime gero rezultato ir konkrečiai viską aptarsime. Labai ačiū. Aš e, kalbu ne šešėlinio pranešėjo vardu, bet e, nuo, savo, nuo savęs pačios norėčiau tarti porą žodžių. Mums e, šita strategija, tai yra tos sąveikios intelektinės transporto sistemos yra būtinas tam, kad mes, kad būtų tvarios mūsų transporto sistemos, nes mes turime baises transporto sistemas, kurios teršia mūsų miestus ir aplinką. Man atrodo labai svarbus keli punktai. Labai norėčiau padėkoti už šitą iniciatyvą ir manau, kad mes turėtume e, tuo e, čia įvesti labai svarbius argumentus. Be abejo, turime kalbėti apie duomenų apsaugą ir e, vartotojų perspektyvą, e, kurią turime ypatingai kreipti dėmesį. Taip pat yra labai svarbus vaidmuo savivaldybių ir miestų vaidmuo, nes viešieji asmenys turi būti pasiruošę stebėti transportą, turi tinkamai suplanuoti transporto tinklą ir E, trečias dalykas, kurį aš dar kartą e, pati norėčiau paminėti, tai yra e, tinklų susijus, susijusių tarnybų galimybę reaguoti į augantį poreikį, tai teikti informaciją laiku apie informaciją ir gauti, įtraukti reikiamus asmenys. Mes pateiksime, pateiksime tam dėl to pakeitimų. Good afternoon. Thank you for. Um... Labai ačiū, ačiū, kad pakvietėte mus ir suteikėte galimybę pakomentuoti šitą strategiją. Labai e, dėkojame jūs, už jūsų paramą, nes iš tikrųjų šitos strategijos e, tikslai ir saveikių intelektinių transporto sistemų tikslai yra e, saugumas keliuose ir eismo efektyvumas. Ir abu šitie dalykai yra tarpusavyje susiję. Tai yra jeigu yra užkimštas kelias ir nedidelis e, nelaimingas atsitikimas, tai e, sukuria labai sudėtingą situaciją kelyje ir labai teršia aplinką. Tad mes tikrai manome, kad šitos sistemos gali padėti pagerinti ir transporto srautus ir kaip jau buvo minėta integruojant kelių transportą daug geriau su kitomis transporto priemonėmis ir e, sumažinant tą, e, sumažinant e, transporto priemonių keliuose skaičių, kurioms trūksta parkavimo vietų. Norėčiau pabrėžti, kad mes iš tikrųjų manome, kad tam jau yra daug paramos skirta. Prieš dvi savaitės Stalinę mes sveikėme C kelių e, šeimos e, išsiplėtimą. E, ir matėme, kad bendradarbiavimas yra manomas tarp įvairių prekės, prekės ženklų, tarp šalių, tarp įvairių žmonių, taigi ir įvairių transporto priemonių rušių. Ir mes galime į tą šeimą įtraukti ir pešiuosius, ir, ir kelių transportą, ir, ir sausumos, ir oro, ir taip toliau. Taigi matėme, 2017 metais tiek kelių operatoriai, tiek tiek pramonė įrodė, kad tai yra įmanoma ir Europa šioje svarbioje srityje iš tikrųjų pirmauja ir tuo parodo savo pranašumą. Ačiū. Aš noriu padėkoti už komentarus. Manau, kad mums pavyks susitarti rengiant šį nuomonės projektą. Žinau, kad e, E, tai trumpas tekstas, bet visi komentarai yra aktualūs. Ačiū visiems ir esu pasirengusi dirbti draugę su jumis visais. Terminas, iki kada reikia pateikti pakeitimus, yra gruodžio pirmoji. Ir E, planuojama Envi komitete balsuoti sausio 21, o Tran komitete 19-20 vasario. E, dabar pereiname prie e, tai, prieštaravimą pagal 106 taisyklę fosfatai mėsoje. Ir pirmiausia pasisakys ponė Šaldemos. Ačiū, ponė pirmininkė, pernėme prie tos temos.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 stebėti daugelį dalykų, kai kalbame apie fosfatus mėsoje. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad e, fosfatai ir atsiranda ir natūraliai, tai nesudaro problemų žmogaus sveikatai ir virškinimui. E, tai, e, tie fosfatai mūsų taip smarkiai neįtakoja, e, tačiau e, mūsų problemai e, pavojų kelia dirbtiniai fosfatai ir tada atsiranda problemų tada, kai fosfatai yra pridedami papildomai į produktus. Ir tą patį sako daugelis tyriejų, daugelis ekspertų. Jie mano, kad didelė fosfatų koncentracija uh, gali baigtis širdies ir kraujo apytakos lygomis. Ir reiktų būtent dėl šios priežasties fosfatus išsameu ištirti, įvertinti ir maždaug 2016 m. gruodį po metų pateikti rezultatus. E, tai yra fosfatai, kurie yra pridedami papildomai produktus, kelia problemų, o natūraliai esantis nekelia problemų. E, e, iš čia ir kyla komisijos pasiūlymas. Mes neturėtume pateikti jokių dokumentų, kol negausime EFSOS nuomonės, tai yra po, po metų. Taip, dabar Europoje labai daug žmonių serga kraujo apytakos ir širdies kraujagislių lygomis, todėl mes turėtume nebloginti situacijos papildomai produktus dėdami fosfatų. Uh, Mes, aišku, ne, nevalgome kiekvieną dieną e, keptą mėsą, tačiau mums labai e, nemažą e, neigiamą įtaką daro greitasis maistas. Ir mes kalbame ne tik apie širdies ir, ir kraujagislių lygas, kalbame ir apie kitokias mytybos mytybos sutrikimus. Todėl yra logiška, kad e, nebūtų leidžiama maiste naudoti didelių kiekių fosfato ir konkrečiai mėsoje. Galima pateikti ir daugiau argumentų, tačiau iš principo galima būtų pasakyti, kad mes e, negalime negalėsime pakeisti teisės aktų tol, kol negausime EFSOS e, sprendimo ir tik tais e, po to galėsime kažką padaryti. Tai, bet e, turėtume prieštarauti nenatūraliai produktuose esančiam fosfatų kiekiui. Ir aš siūlau, at, jeigu siūlau taikyti dirbt, e, atsargumo principą ir neleisti dirbtinių priedų. Ir e, mes e, neturime jokių būtinų naudojamų fosfatų. Taigi pirmiausia, turime palaukti EFSOS nuomonės po metų ir mums labai svarbu stebėti visuomenės veikatą. Ir todėl mes siūlome Europos komisijai pasakyti E, ne. Mūsų tikslas šiame komitete yra stebėti visuomenės sveikatą. Ir kolega e, e, pateiks argumentų, kuriuos išklausysime. Labai ačiū. Na, aš nemanau, kad mes esame vieninteliai, kurie stengiasi išsaugoti miestus ir sveikatą. Mes visi siekiame e, pasirūpinti savo piliečių sveikata. Ponas Štajas. Ačiū pirmininkė, kaip ponia Šaldimozė jau paaiškino, kalba apie dirbtinių fosfatų e, naudojimą gyros ir kebabų mėsoje tai yra fosfatai E338 ir 452. Komisija nori pakoreguoti atitinkamą, atitinkamą reglamento priedą ir jie tai gali padaryti atitinkamus teisės aktus, bet reikia įvykdyti tam tikras sąlygas. Pirmiausia, turi būti pakankamai mokslinių duomenų kad, kurie rodytų, kad nėra pavojaus vartotojų sveikatai, nėra grėsmės viešai sveikatai, turi nebūti kitų technologinių galimybių ir trečia, neturi būti klaidinamas vartotojas. Mūsų teigiamoje rezoliucijoje kolegojas, dėl kurios balsuosime rytoj, mūsų nuomonė yra pateikta pakankamai argumentų sakyti, kad šie, šių kriterijų nebuvo laikomasi, ponia Šaldemozė E, jau sakė, kad yra tam tikras mokslininkų nesutarimas, kokiu mastu tai kenkia visuomenės sveikatai. Yra ataskaitų teigiančių, kad e, fosfatai kenkia e, kardio sveikatai. EFSOS vertinimai to nerodo, bet yra ir kitas EFSA vertinimas 2016 metų 31, gruodžio 31 dieną paskelb, paskelbtas bus ir iki tos datos mes negalime pritarti komisijos pasiūlymai. Antra, žinome, kad fosfatų naudojimas gali e, būti skirtas apgauti e, vartotojus, žmonių linkusių sukčiauti, kuomet naudojama praktika E, leidžia mėsoje, mėsai sukaupti daugiau vandens, taigi iš tiesų parduodama vanduo už mėsos kainą. Tai galbūt nekenkia žmonių sveikatai, bet tai klaidina vartotojas. Tai antra, o trečia. Visos ataskaitos rodo, kad technologinė prasme ši praktika nėra būtina, yra kitų alternatyvų. Ir aš nemanau, kad 2008 metų reglamento sąlygos yra taikomas taip pat. Be to, e, tokia mėsa naudojama kebabų parduotuvės, e, greito maisto parduotuvėse. Tos maistas vartojamas ne namuose ir ženklinimo ten jokio nėra, todėl vartotojas nėra informuojamas apie tai, ką jis iš tiesų valgo. Komisija dažnai teigia, ir, ir apie tai yra ataskaita paskelbta, kad e, mėsos perdirbimo stebėsina yra labai sudėtinga, yra daug e, diskusijų, daug nesutarimų tarp inspektavimo tarnybų ir gamintojų. Todėl būtų labai keista bent jau sakyti, kad galima leisti tokius dalykus, kuriuos stebėti yra sunku. Reikia užtikrinti tinkamą kontrolę pirmiausia prieš leidžiant ar įteisinant tokius dalykus. Reikia užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti. Sakyčiau, kolegos, kad ponia Šaldimozė ir aš pateikėme pakankamai argumentų pagal reglamento šeštąjį straipsnį, kad nėra jokių priežasčių komisijai suteikti leidimą tokių priedų vartojimai. Ačiū dabar kolega Langen. Ne, tai, tai ponas Belet. Buvau netinkamai informuota. Ta pati frakcija tam pačiame komiteto salės kampe. Ačiū. Trumpai norėčiau tarti keletą žodžių Renatė Zomer vardu, nespėjo atvykti dar kol kas į Briuselį. Keletas kontrargumentų tiems pasteiktiems argumentams prieš keletą minučių pirmiausia dėl neigiamo poveikio sveikatai, potencialaus neigiamo poveikio sveikatai. Turiu paminėti EFSA e, ataskaitą 13 metų paskelbtą, 13 metų ataskaitą, kur sakoma, kad e, neigiamas poveikis, išvados dėl neigiamo poveikio sveikatai nėra e, tokios gautinės. Antras argumentas, kad nėra technologinės būtinybės fosfatus naudoti. Na, pasak ekspertų, fosfatai turi stabilizuojantį ir surišantį poveikį bei jų vartojimo. E, tokia mėsa kepama ant iešmų tiesiog nesilaikytų. E, Taip sako ekspertai. Taigi yra technologinių argumentų fosfatų naudojimui. Dar vienas argumentas, kuris buvo pateiktas, kad fosfatų naudojimas klaidina vartotojus dėl to, kad surišmas vanduo. Ir kad vietoj mėsos už mėsos kainą parduodamas vanduo. Aišku, mes to nenorime, niekas to nenori. Kontrargumentas būtų toks, kad iešmai skirti vartoti už namų ribų. Bet ir tie kepėjai, perkdami mostą mėsą, mato, koks turinys yra mėsoje. Reglamentas šio taikomas yra 11 metų. Ir paskutinis argumentas, ponia pirminkė ir kolegos, yra tai, kad vartotojai nėra informuoti apie tai, kad tokiuose mėsos produktuose yra būtent tų fosfatų. Na, 44 straipsnis suteikia valstybėms narėms patvirtinti nacionalinės nuostatas dėl mm, iš anksto nesupakuoto maisto ženklinimo. Taigi, rezumuojant, galima pasakyti, kad komisijos pasiūlymas tiesiog patikslina, kad sušaldyti mėsos iešmai skirti greito maisto restoranams turi turėti tiek pat mėsos, kaip ir keptos mėsos iešmus, kurie yra skirti parduoti ir fosfatų kiekis yra ten reguliuojamas. Taigi mes manome, kad nereikia čia šito prieštaravimo patvirtinti. Labai ačiū. Ar būtų dar kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Ne, tuomet aš irgi noriu užduoti klausimą. Kadangi visa, visa informacija pagrįsta technologinio centro duomenimis, kuris paskelbė tokius nuogastavimus, tai ar dėl to šiuo metu diskutuojama Junktinėse valstijose, ar ketinama uždrausti fosfato naudojimą mėsoje. Tai yra klausimas prieštaravimo autoriams. Ar dar kas nors nori kalbėti? Pone Konečino, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai mūsų frakcijos vardu. Mes pritarėme prieštaravimui. Mes manome, kad klausimas yra ne tai, ar kebabų parduotuvės daugiau ar mažiau mėsos užmaus ant iešmo, bet kalba yra apie vartotojų apsaugą. Tai tuo ir turėtume užsimti mes e, parlamento nariai. Visgi EFSA šiuo metu analizuoja fosfatų priedus. Tas vertinimas bus baigtas tik tai 18 metų pabaigoje ar kažkada kitų metų eigoje. Todėl tiek komisija, tiek mes turėtume būti motivuoti, nesimti jokių neapsvarstytų, neapgalvotų žingsnių. Bet koks papildomas fosfatinių priedų panaudojimas maisto produktuose turi būti aptartas labai atidžiai. Ir jeigu žinome, kad vyksta EFSOS e, vertinimo procedūra, tai turime palaukti rezultatų, kodėl nepalaukti tik tokiu būdu mes galėsime atsakingai pas, pasakyti, ar e, remiantis saugumo principų galėsime sakyti, kad piliečiai gali būti jaustis saugus. E, Čekijos Respublikoje sakoma, kad daug yra įvairiausių sukčiavimo praktikų ir kad e, e, tos medžiagos naudojamas, kad sukauptų daugiau vandens, e, bet vietoj to, kad padėtume valstybėms narėms vengti tokios praktikos, mes tiesiog ją skatiname. Taigi aš norėčiau paskatinti visus pritarti prieštaravimui mūsų ir dėkoju kolegos, e, kolegams iš anksto už paramą. Jeigu na, mes ne, nesirūpinate kebabų galbūt e, krautuvėlių veikimu, turime rūpintis vartotojo apsaugą, todėl turime pritarti šiam prieštaravimui. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Pone Julichevai. Ačiū pirmininkė. Apie ką eina kalba? Apie e, fosfatų naudojimą šaldytoje e, mėsoje. Vertikaliuose mėsos iešmeliuose. 2015-aisiais e, buvo svarstytas šis teisės aktas darbo grupėje, kurioje dirbo e, vyriausybė ekspertai maisto priedų klausimais. Ypač buvo diskutuojama, kaip tenkinami reikalavimai dėl maisto priedų, priedų naudojimo maisto produktuose. E, valstybių narių ekspertai aktyviai dalyvavo šiame procese, remiantis reglamento šeštojo straipsnio 133-2008 metų nuostatomis mm, priedai gali būti naudojami maisto produktuose iš nu, patvirtinto sąrašo tik jei tenkinamos keliamos sąlygos. Visų pirma, jie yra mokslininkų pateiktos išvados, kad e, tie priedai nekelia pavojaus vartotojų sveikatai. E, tais tie kiekiai, kurie, kur, kuriuos leidžiama naudoti. E, Antras reikalavimas, kad yra būtinybė, poreikis, kurio negalima e, patenkinti pasitelkinti kitas technologinės priemonės. Trečia, reikia neklaidinti vartotojo ir maisto produkto priedas turi būti naudingas, atnešti kažkokią naudą. Ir atitikti vieną iš keliamų tikslų. Norėčiau trumpai, norėčiau detaliai aptarti tuos reikalavimus. Visų pirma, dėl e, fosfatų saugumo. Fosfatų saugumą įvertino maisto produktų mokslinis komitetas 1991 metais ir nustatė, kad 70 mg vienam e, kūno masės kilogramų yra saugus limitas. Fosfatus dabar leidžiama naudoti įvairiausiuose maisto produktuose, apimant ir maisto, ir mėsos produktus, ir mėsos, e, perdirbtos mėsos e, gaminius. Ir tų fosfatų naudojimas mėsos iešmeliuose didesnio poveikio nedaro. Uh, po komisijos prašymo FC 2013 įsivertino e, pavojų sveikatai, e, kuri gali kelti fosfatų naudojimas maisto produktuose. EFSA agentūra nepakeitė ankstesnės nuomonės bei maisto produktų klausimų mokslininkų komiteto pateiktos išvados dėl leistinos dienos normos, kuri laikoma saugia. Dar vienas dalykas jūsų informacijai įgyvendinama pervertimo vertinimo programa, vertinami priedai naudojami maisto produktuose. Tas vertinimas turi būti užbaigtas 2018-aisiais, taip pat bus įvertintas ir fosfatų saugumas. Uh, Kalbant apie tai, e, visi, visos naujausios, aktualiausios mokslininkų išvados bus įvertintos EFSOS. Žinoma, komisija e, atidžiai stebi šį vykstantį vertinimą ir prireikus iškilus būtinybei mes simsimės e, rizikos mažinimo priemonių pasitelkę tos vertinimo to vertinimo projekto išvadas. Kaip žinot, Kaip jau sakiau, laukiame naujos EFSOS nuomonės dėl fosfatų saugumo, kol ji nebus paskelbta galioja senoji nuomonė. Tai tiek apie saugumą. Kitas reikalavimas - technologiniai poreikiai ir būtinybė. Buvo pripažinta, kad kai kuriuose mėsos juošmeliuose būtina naudoti fosfatus, nes jie e, būtini norint e, sujungti mėsos gabaliukus. Ne, ir čia kalba eina apie saugumo aspektus ekonominių ir technologinių, ekonominis technologijos alternatyvos nebuvo pasiūlytos. Trečias reikalavimas - neklaidinti vartotojo. Verslas, versl, verslo E, veikloje reikia nurodyti vandens kiekį tokiuose mėsos gaminiuose. Pareiškėjas įrodė, kad e, dėl fosfatų naudojimo vandens kiekis e, mėsos, tokiuose mėsos gaminiuose nepadidėja. Dar viena papildomą informaciją. Valstybės narės pagal galiojančius įstatymus turi teisę imtis tolesnių nacionalinių priemonių, teikdamos informaciją e, vartotojams apie tokius iš, iš anksto nesufasuotus mėsos gaminius. Fosfatai e, e, mėsos gamybos sektorioje naudojami tose e, mėsos iešmuose ir tai numatyta teisės aktuose. Užbaigdama noriu pasakyti, kad komisija mano, jog reglamento projektas tenkina visus šeštojo straipsnio minėto reglamento reikalavimus 1334-2008. Ačiū. Ir vėl žodis poniai šaldamusiai galutiniams išvadams. Ačiū. Norėčiau pakartoti, kad teikiame šį siūlymą, nes manome, kad reikia palaukti, kol e, maisto produktų saugos, kad, kad saugos agentūra pateiks savo vertinimą, nes ji pažadėjo savo išvadas parengti už maždaug metų. Ir manome, kad mūsų diskusijos atskleidė, kad yra tam tikra rizika siejama su fosfatų naudojimu. Todėl norime tiesiog palaukti ir išgirsti, ką tuo klausimu pasakys EFSA, kuri rengia savo išvadas. Prašome palaukti dar metus prieš priimant sprendimą. Toks yra svarbiausias mūsų argumentas. Palaukti, kol mm, EFSA agentūra išsakys savo nuomonę. Būtų absurdiška dabar jau pritarti šiam pasiūlymui ir nebelaukti vienerių metų. Nežinau, kaip um, elgės jungtinės valstijos, bet mūsų argumentas būtų toks. Yra argumentų paremtų mokslininkų nuomonėmis, bet kol kas neaišku, kaip pasielgs įstatymų leidybos institucija. Mums svarbu, kas vyksta Junktinėse valstijose, bet mes esame Europos Sąjungoje. Visiškai pritariu ponios Šaldemozės išsakytoms mintims, o ponui Belet ir ir poniai Konečnai galiu pasakyti štai ką. EFSA agentūros parengtoje studijoje dar nėra galutinių išvadų dėl dėl visuomenės sveikatos. Tuo pat metu EFSA pasakė, kad parengs apžvalgą, kuri pasirodys 2018 pabaigoje. Ir ponė Somer sako, kad fosfatai yra būtini dėl maisto produktų uh, gamybos technologijų. Nežinau, gal ir taip. Maisto pramonė tai naudoja kaip argumentą. Ta argumentą naudoja norėdama parduoti produktą, tačiau juk, juk galima siūlyti ir produktus be fosfatų. Tai susijęs su pardavimais. Noriu uh, pakomentuoti ir komisijos atstovės komentarą. Ji teigia, kad fosfa, dėl fosfatų mėsos gaminio svoris nepadidėja. Ir kad nenutinka taip, jog vanduo pardavinėjamas už mėsos kainą. Tačiau e, skaitydamas įvairius informacijos šaltinius ir iš stebėjimų, praktinių stebėjimų, manau, kad reikėtų palūkėti ir panagrinėti dar informaciją susijusią su šiuo argumentu, nes galutinių išvadų dar nėra. Todėl mes siūlome atmesti komisijos pasiūlymą. Ir kai EFSA agentūra paskelbs savo studijos išvadas, tuomet ir nuspręsime, ar pritarėme fosfatų naudojimui ar ne. Pone pirmininkė, kaip sakė ponia Šaldemose, 2013-2014 metais buvo rengiami pranešimai, pasirodė EFSA pareiškimų, nežinau ar tai susijęs su teisės aktais parengtais Junktinėse valstijose, bet galėtume tuo pasidomėti ir pasidomėti tuo. Tai yra Junktinių valstijų vaistų bibliotekos pareiškimai. Tuo baigsime šio klausimo svarstymą. Balsuosime dėl šio pranešimo Envi komitete rytoj, o plenarinėme postė, jei dokumentai bus pritarta rytoj, e, balsuosime gruodžio mėnesį. Dabar periname prie susitarimo su Šveicarija su Šveicarijos konfederacija dėl ETS apivartinių taršos leidimų sistemos susijimo su musiškė e, apivartinių taršos leidimų sistema. E, pranešė šio klausimu yra ponas Fielneris, bet jo šiandien nėra ir jį pakeis ponas Belet. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Pranešėja Fielna manęs paprašė tarti keletą, e, pranešėjas Fielna prašė keletą žodžių tarti jo vardu. Aš šiek tiek susipažinęs su šitą medžiagą ir aš mielai tą padarysiu. Tai dokumentas, kur mes labai daug investavome į e, darybą su Šveicarija, kurios prasidėjo prieš šešerius metus. Ir tai yra uh, E, galutinis šio dėrybinio proceso etapas. Mes e, labai palankiai atžvilgiu nusiteikę. Taryba priėmė sprendimą, kuris kuriuo patvirtinamas pasirašymas, šios sutarimo pasirašymas tarp ES ir Šveicarijos e, dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemų susijimo. Be abejo, Šveicarijos sistema yra mažesnė nei ES ir, kaip jau sakiau, e, Europos parlamentas turi e, pasakyti pritarė ar nepritarė šitam sustarimui. Taigi tai yra tai, tai sprendimas dėl taip arba ne. Kaip jau sakiau, kad per pastaruosius keletą savaitę E, mėnesių buvo daug e, taisoma šitas tekstas ir aš manau, kad e, visi turbūt suprantate, jog ATLPS yra ES klimato politikos esminis dalykas, pagrindinė priemonė, kuria yra mažinamas šiltnamio efektų išmetamų dujų kiekis. Ir šios, ši sistema yra siejama su kitomis ATLPS sistemomis visame pasaulyje ir pradedame nuo Šveicarijos. Žinome, kad vyko Bonos klimato konferencija konferenciją prieš dvi savaitės ir šis žingsnis yra nedidelis, bet svarbus žingsnis link globalios e, emisijų apivartinių taršos leidimų rekybos sistemos. Ir mes galime galvoti tik apie realistinę sistemą, kuri galėtų būti įdėkta per ateinančius metus ar e, mėnesius. Na, sakykime, metus. E, taigi, atalpa sistemų susijimas didelės ES sistemos ir daug mažesnių sistemų e, susėjimas išplės visą renką, rinką ir uh, E, suteiks galimybę toliau mažinti šiltame efektą išmetamų dujų kiekį. Be abejo, tai taip pat padidins ir sistemos efektyvumą. E, tam, kad kiti e, norėtų prisijungti prie tos sistemos globalių mastų, tai mes dabar turime unikalią progą parodyti, kad susijėtos sistemos gali efektyviai veikti ir gana sėkmingai. Ir dėl šios priežasties pranešėjas rytoj per balsavimą siūlo Europos parlamentui pritarti šio sutarimo, sutarimo sudarimui ir tikimės, kad e, tai sulauks e, didelės paramos šiame parlamente. Ačiū. Dėkoju. Iš tiesų, Europos e, Sąjunga atlieka svarbą, e, svarbią misiją, tai yra į, įtikinti e, kitus veikėjus pasauliniu mastu prisijungti prie šios sistemos. Ir džiugu, kad Šveicarija lygiai taip pat masto. Taigi dabar perduosiu žodį šešėlinės pranešėjams, ponas Barnie. Čia pirmininkė, mėly kolegos, kaip ponas Belet ką tik pasakė, kalbėdamas pranešėjo vardu, atsižvelgdami į iššūkius klimato srityje, mes turime kurti kuo daugiau alijansų ES ir pasaulio mastu. Ir e, taršos, taršų kvotų sistemų E, Susėjimas su Šveicarija prasidėjo 2009-aisiais, prasidėjus bendradarbiavimui ir ES turi savo e, savo CO2 rinką, tai yra didžiausia pasaulyje, dalyvau, joje dalyvaus ir trečiosios šalis ir galėsime naudoti leidimais, e, kuriuos išduoda Šveicarija ir atvirkščiai. Tai sustiprins uh, mainų sistemas, taip pat bus aiškesnis anglies, apmokestinimas anglies kaina ir bus susikurs tarptautinė anglies e, rinka. Socialdemokratų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes pritarėme tokio susitarimo sudarimui, bet mes norėtume e, gauti daugiau informacijos apie sutarties turinį ir, mąstant apie ateitį, pagėdautume, kad Europos komisija dirbtų skaidriau, rengdama tokius susitarimus ir, ir jų išvadas. Tai tiek, ponia pirmininkė, mūsų frakcijos vardu. Uh... Labai ačiū. Dabar ponia Konečna. Dėkoju, pirmininkė. Mes taip pat e, sveikiname šito dokumento, nors mes šiek tiek kitaip galvojame apie atalpas e, nei kitos parlamento frakcijos. E, tačiau gerai, tačiau visgi gerai siekti globalios sistemos ir dėl jos kovoti. Jeigu mes būtume turėję tik tais sistemą Europos Sąjungoje, mes negalėjome, ne, nebūtume galėję pasiekti to poveikio, kur, kuris yra pageidaujamas. Europos parlamentas prieš porą savaičių e, žengė svarbų žingsnį. Ir dabar mes e, kai ką galime pasiūlyti savo partneriams. Tai yra turime sprendimą. Ir mes turėtume palaikyti bet ką, kas nori prie mūsų prisijungti. Aš tikiuosi, kad uh, E, po metų, ne po dešimtmečių mes galėsime pasiekti tikrai globalią sistemą. Tarkime, jeigu mes e, būtume turėję gerą e, sistemą savo šalyje, tai mes tikrai nebūtume norėję, kad kitose pasaulio šalyse e, būtų e, anglės nutekėjimas ir būtume sudarę sustarimus su kitais dideliais veikėjais, kaip pavyzdžiui Kinija. Jeigu tikrai būtume norėję, kad ši sistema veiktų ir būti, nu, būtume norėję gauti kiek įmanoma daugiau naudos iš to ir padėti, kad aplinkoje būtų mažesnis CO2 kiekis, Ir jeigu būtume norėję mm, laikytis Paryžėje suderintų tikslų, mes būtume palaikę šitą pasiūlymą, nors aš ir e, sutinku su kolega E, iš socialistų. Aš taip pat džiaugiuosi, e, norėčiau didesnio atvirumo ir skaidrumo, tačiau taip pat aš pasitikiu dėrybininkais iš Europos komisijos, netgi per dėrybas, tri, netgi per trišalės dėrybas. Aš tikiuosi, e, detalėse nebus paslėpta jokių slapčių užmačių, kurios mūsų laikytų nuo šio pasiūlymo patvirtinimo. Dėkoju. Pone Daly. Aš norėjau pasisakyti, nes aš prisimenu, koks buvo komisijos pasiūlymas tuo metu, kai buvo uh, siūloma uh, e, susijęti atalpas uh, e, su Šveicarijos. ES atalpas sistema su Šveicarijos. Ir svarbu užtikrinti, kad kiekviena uh, E, šalis ir kiekviena pramonė prisidedanti prie e, didesnės taršos mažintų, siektų mažinti taršą ir kurtų tarptautinę anglės dvideginio mažinimo rinką. Ir kai palyginame ES atalpas ir Šveicarijos, sistemą, matome, kad struktūra yra panaši, principai taip pat, tad galime pasakyti, kad šiuo metu e, leidimų taršos leidimų priekybos sistema e, yra e, numatyta 2013-2020 metams ir jos abiejose numatytas mažinimo faktorius. Taigi, kiekvienais metais anglės dvingio kietis sumažėja. E, dabar prašymas Europos komisijai. Dabar, kai mes e, svarstome galimybę prijungti ir kitas panašias sistemas, aš norėčiau e, pas, pabrėžti tai, ką sakė kolega Žan Pernio. Komisija prašė didesnio skaidrumo, tad mes norėtume daugiau detalių sužinoti apie sektorius, kurie yra kurie patenka į šitą e, sistemą. Ir taip pat daugiau informacijos apie galimus sustarimus ir taip pat apie galimybės prijungti kitas sistemas. Dėkoju. Pone Para ir po to Europos komisija. Mm, Europos komisija. Labadiena visiems. E, ypač dėkoju pranešėjui e, už pranešimo projektą ir labai e, sveikinu jūsų pasisakymus, kuriuos tik išklausiau. Taip, mes iš tiesų manome, kad tai tikrai geras žingsnis į priekį. Tai yra pirmasis e, susitarimas, kuriuo ES sistema susi, su, sujungiama su kitų šalių sistemomis. Ir e, turbūt žinote, kad e, anglės rinkų plėtimas ir sąsajų paieška buvo mūsų ilgalaikis politinis tikslas. Ir jis dabar jau pirmą kartą yra vykdomas. Šveicarija iš tiesų turi labai panašią sistemą palyginus su ES sistema ir norėčiau tik atsakyti į tą klausimą, kurį aš išgirdau iš jūsų apie sektorius. Tos, tie patys sektoriai patenka į tą sistemą ir Šveicarijoje. Ir mes dabar turime šveicarų. Uh, susitarimą į šią sistemą įtraukti ir aviaciją, o tai buvo labai svarbus pasiekimas per šias dėrybas. Taigi abu, visi sektoriai iš abiejų pusių patenka į šią sistemą. Uh, Jau praėjusią savaitę turbūt skaitėte žiniasklaidoje, kad ES sustarimas, kuris yra pirmasis procedūrinis žingsnis, tai yra sustarimas su Šveicarija, e, buvo pasirašytas e, tarp Junkerio ir Šveicarijos e, Mm, atitinkamas pareigas užimančio pareigūno. Ir dabar taryba yra pasiekusi tarpinį sustarimą dėl atalpa sistemos peržiūros. Aš manau, kad esant šiems įvykiams ES tikrai svarsto, peržiūrėti savo sistemą, kurioje didžiausia pasaulyje ir ieško bendradarbiavimo galimybių su kitais partneriais, kurie taip pat rimtai žiūri į klimato kaitą. Ir taip pat siekia sukurti panašią anglės dvideginio priekybos sistemą. Kaip jau sakiau, kalbant apie Šveicariją, sustarimas jau pasirašytas ir darant prielaidą, kad šita išvada Ehm, kad e, iš jūsų pusės dabar išvada yra ruošiama, o taryba taip pat ruošia tą išvadą, tai mes dabar e, toliau diskutuojame su šveicarais ir ruošiamės susitarimo įgyvendinimui. Kaip jau sakėme, pats e, susitarimas ir netgi uh, tada, kai bus priimtas pasiūlymas dėl e, sustarimo sudarimo, e, pasustarimas iš karto neįs, nepradės galioti. Mes turime pasiruošti, mes turime sukurti priemonę, kuri reikalinga ir ES, ir šveicarams, siekiant užtikrinti, kad abi sistemos iš tiesų gali būti fiziškai e, susijėtos. Mums taip pat reikės gauti patikinimą, kad visi dalykai, kuriuos šveicarai pasiūlė e, įgyvendinti, e, tarp jų ir įtraukiant e, aviaciją į šitą susitarimą, turės būti ratifikuoti. Ir baigdama noriu pasakyti, kad taip, kaip daugelis iš jūsų sakėte, mes turime nepamiršti šio svarbaus susitarimo politinės svarbos e, tuo metu, kai anglės rinka yra labai e, anglės e, rinka yra labai dinamiška visame pasaulyje. Pažiūrėkime į Kiniją. Kaip jau girdėjome Bonoje per COP23, E, dabar Kinija jau baigė formuoti savo nacionalinę atalpas ir mes artimai bendradarbiavame su Kinija, kad jie tai gyvendintų. Tačiau yra ir kitų svarbių dalykų, kaip pavyzdžiui Kanadoje ar JAV. Taigi tai labai dinamiškas kontekstas ir manau, kad šiuo metu labai svarbu tai susijęti su Šveicarijos e, sistema. Todėl dabar labai svarbu yra pasiekti, e, e, sukurti dirbą tarptautiniai anglės dvideginio rinkai, kad ir kitos šalis norėtų sukurti tokią sistemą ir e, vietinių lygmenių ir remdamosi Paryžiuje priimtais e, sus, e, įsipareigojimais. Kai kurios šalis dabar tik kūrė tą sistemą, kai kurios jau gyvendina. Tačiau užduotis yra dabar labai artimai su jais bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad mūsų sistemos būtų efektyvios ir gerai su, ir geros. Ir tada mes galėsime svarstyti, E, jas, e, jų susijimą, tačiau aišku, ne rytoj, galbūt tik poryt. Na ir baigdama, aš atsižvelgiu į jūsų prašymą padidinti skaidrumą. Nepamiršime to ateityje per diskusijas. Ačiū. Puiku, ačiū, ponas Belet. Ačiū, pirmininkė. Tiesiog noriu paminėti kad mes sutinkame su visais susakytais argumentais, ypač dėl to, ką sakė panas Parnijo, ponia Dalė, ponia Konečna. Jie pritarė dėl to, kad tai yra žingsnis į priekį. Aš taip pat sutinku su to, ką sakė ponas Parnijo, dėl skaidrumo trūkumo galėtų būti teikiama daugiau ir greičiau informacijos. Aš sutinku su tuo, manau, kad galime iš to pasimokyti ir pasiūsti signalą ir kitoms institucijoms. Pritariu tam ir, ką sakė ponia Konešina, kad tai yra pirmasis nedidelis žingsnis, kuriant pasaulinę sistemą, žodžiai skambus, bet, na, bet apie tai esame kalbėję su Kinijos delegacija Bonoje, kad tam tikrų momentų Kinija turės prisijungti prie tokios pasaulinės, pasaulinės sistemos ir kiti žemynai taip pat. Ir tikimės, kad su šiuo mažiu žingsneliu mes būtent skatiname eiti tą linkmę. Ir e, dėkuoju už tą optimistinį proceso vertinimą. Pirminkė, ačiū, puikiai padirbėta. Jeigu kolegos nori teikti pakeitimus, tai turi paskubėti, nes juos galima teikti iki šiandienos 6 valandos, o balsuojama bus rytoj. Toliau. Pasirengi, parlamento pozicijos dėl daugiametės finansinės programos po 20 metų rengimas. Mūsų pranešėja yra pane Jetenmaki ir svarstome jos nuomonės projektą. Taigi iš karto ponė Jetenmaki gauna žodį. Ačiū ponė pirminkė. Labadiena, kolegos. Kalbame apie daugiametinę finansinę programą. Dabartinės galiojimas baisys 20 metais. Komisija pasiū, pažadėjo pateikti pasiūlymą kitais metais dėl naujosios finansinės programos ir padaryti tai gegužės mėnesį. Mm, parlamentas ir šis komitetas taip pat turi galimybių išdėstyti savo prioritetus komisijai prieš sulaukiant komisijos pasiūlymo. Kaip žinote, daugiametė finansinė programa yra programa, kurioje kaip niekada yra daug neiškumų. Šį kartą turime reikalą su breksitu, kuris padarys įtakos biudžeto dydžiui ir iš tikrųjų nežinome, kokie bus e, Junktinės karalystės santykiai su ES ryšiai, kokie bus, jeigu jų bus. Mums aplinkos apsaugos komitetui visų pirma rūpi tokie klausimai, kurie yra mūsų e, kompetencijos e, riboje, ribose ir dalis daugiametės finansinės programos būtent e, pakliūna į mūsų kompetenciją. Iš esmės, tai, kas pateikta pranešime, yra tai, ko ir buvo galima tikėtis. Akivaizdu, kad mes kol kas kalbame apie ateitį ir išdėstame, kokių turime vilčių ar lūkesčių susijusių su na, nu, būsima finansinė programa. Aišku, kad reikia nepamiršti ankstesnių daugmečių finansinių programų patirties, tų dalykų, kas veikia gerai, o ką galima padaryti dar geriau nes turbūt reikia pasakyti, kad ne viskas vyko taip sklandžiai, kaip buvo galima tikėtis kai kuriuose srityse. ES išlaidos neturi prieštrauti jos tikslams, todėl mes turime ir toliau propaguoti tvarę mažai CO2 išmetančią ekonomiką ir skatinti tvarų ir darnų vartojimą. Per Europos projektą galima remti aplinkosauginius tikslus, galima remti visuomenės veikatos klausimų sprendimą, taip pat bioįrovės išsaugojimą. Akivaizdu, kad kita daugiametė finansinė programa susidurs tam tikrais iššūkiais kaip ir dabartinė programa, neleido mums pasiekti visų ambicijų. Mes Paryžiuje prisėmėme tam tikrus įsipareigojimus, norime mažinti išmetalus 20 procentų iki 20 metų, to atrodo nepasieksime, o kol kas laukti iki šiol komisijos pasiūlymai reiškia, kad mes vis tiek bandysime pasiekti ES klimato tikslų ir kitų aplinkosauginių tikslų. E, turime finansuoti toliau tinkamai savo aplinkosauginių tikslų siekimą, turime tai daryti e, skaidriai na, ir tai įmanoma padaryti, jeigu to visi norėsime. Taigi tiek, kol kas tiek ir lauksiu jūsų pasiūlymų, jūsų idėjų. Labai ačiū, toliau žodis šešėliams prašėjams. Pirmasis ponas Kovačev. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponia Jėtinmakį už darbą. Manau, kad tai geras išeitinis taškas mūsų diskusijai dėl daugiametės finansinės programos. Po svarbių įvykių šiais metais diskusijos apie ES ateitį įsibėgėjo ir biudžetas po 20 metų yra svarbus diskusijų elementų, nes nerealizuosime savo prioritetų neturėdami adekvatus ES biudžeto. Paryžiaus klimato sustarimo, kovas klimato kaita tapo daug reikšmingesnė negu anksčiau. ES buvo ir yra e, šių pastangų prieš akiją. ES biudžetas turi remti greitą Paryžiaus sustarimo gyvendinimą, spartinti perimą prie švarios ekonomikos, ekonomikos dekarbonizavimą ir žiedinę ekonomiką. Be to aš manau, kad svarbu pabrėžti, kad kita programa turėtų aktyviai prisidėti prie įsipareigojimo, kurios prisėmė sąjunga dėl tvarių vystimosi tikslų jungtinių tautų patvirtinto. Ta dalis, kuri skirta sanglaudos politikos priemonės, neturėtų būti mažinama po 20 metų. Tai yra labai svarbus aspektas. Sanglaudos fondas ir e, kaimo plėtros fondas smarkiai prisideda prie socialinio ekonominių skirtumų mažinimo ir gerina aplinką mažiausiai išsivyščiusiuose ES regionuose. Na ir tai turi įti rankon, rankon, ieškant naujų priemonių, rinkos priemonių panaudojimui, kaip siekti mūsų tikslų. Ir galiausiai ne viena valstybė narė negali susidaroti su tarpvalstybiniais iššūkiais pavieniui, todėl kita finansinė programa turėtų atspindėti ES atsakomybę dėl paramos valstybės narėms, kovojant su grėsmėmis sveikatai, e, kurios pakirta socialinė sanglauda. E, pavyzdžiui, užkrečiamos lygos, e, nutukimo epidemijos, epidemijos antimikrobinės atsparumo problemos nevienodas galimybės pasiekti sveikatos apsaugą. Tai yra iššūkiai, kurie turi atsispindėti ir daugiametėje finansinėje programoje po 20 metų. Na, lauksime bendradarbiavimo su jumis, e, kalbant apie visus šios klausimus. Ačiū. Ačiū, ponai Kovačiovai. Toliau socialistų vardu šešėlinio pranešėjo kalbėsančio nebus, bet yra ponė dalį. Um, and if you allow me, I will start first with Mr. Ačiū pirmininkė, jeigu leisite, išdėstusiu pirmiausia pono Kaputo poziciją šio klausimu, o po to išdėstysiu ir savo nuomonę. Bet pirmiausia, ponas Kaputo norėtų pirmiausia padėkoti poniai Atenmakį už e, pozityvius nuomonės aspektus aišku, kalb, svarbu yra ES prioritetai, įsipareigojimai ir klimato ir tvaros, tvarumo politikos testinumą. Pono Kabuto pakeitimai šiais klausimais bus skirti patikslinti kai kurios žingsnius. Pirmiausia, jo nuomonė, jo nuomonė ne, nėra paminima žiedinė ekonomika ir naujoviški projektai šioje srityje. Jie susiję tiek su Horizontas 2020 programa ir LIFE programa. Be to, jis mano, kad LIFE programa turi susilaukti tinkamos paramos, kad būtų pagerintas jos gyvenimas, ypač kalbant apie integruotos projektus. Europa lyderiauja pasaulyje kovoje su klimato kanta, kaita ir aplinkos politikoje ir valstybių narių veiksmų koordinavimas yra būtinas. Todėl nepaisant breksito negalime žengti ne vieno žingsnio atgal šių politikų sritise. Artimai su tuo susiję yra ir nuosavų išteklių klausimas kuris svarstamas biudžeto komitete, reikia rasti papildomų išteklių, kad neatsitrauktume nuo ateities iššūkių, kurių kelias yra nubrėžtas ir tai reikia drąsos juo eiti. Jis taip pat mini ne tik ES vidaus, bet ir išorės veiksmus, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai finansu, padedama išorės trečiosiams šalims, besivystančioms šalims, Jis taip pat norėtų paminėti ir e, civilinę apsaugą. Pastarojo meto žemės drebėjimai Italijoje ir kitos, kiti, e, kitos e, stiknės nelaimės primena mums, kad koordinavimo sistema veikia, bet turi būti gerinama. Na ir pagaliau jis norėtų paminėti kitos daugmetės finansinės programos trukmę, nors apie tai nekalbama, bet galimybės ilgesnį projektą patvirtinti, leistų projektus gyvendinti sklandžiau. Ir jeigu leisite, dabar aš perėsiu maltiečių kalbą. Norėčiau pirmiausia pasakyti, jog sutinku su pranešėja dėl to, kad jį mini tai, kad komisija turi struktūrizuoti kitą finansinę programą tokiu būdu, kad ji atspindėtų ES prioritetus. Ypač, kai kalbama apie poreikį išlaikyti ES vaidmenį klimato kaitos srityje. Todėl aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žalį į klimato fondą ir mūsų vaidmenį dėl to fondo finansavimo. Žaliasis klimato fondas turbūt būtų naujausias veiksnys daugia šalyje architektūroje finansuojant klimatą ir jis visiškai veikti pradės 2015 metais, sako kalbėtoje. O svarbiausias vaidmuo yra nukreipti finansinius išteklius toms šalims, kurios besivysto tebesivysto ir tai jis turėtų suvaidinti kaip katalizatorius pritraukiant privatų finansavimą klimato kaitos ryčiai. Deja, prezidentui Trumpui nusprendus e, pastraukti iš Paryžiaus susitarimo. Yra tam tikrų įsipareigojimų klimato fonde, kurie nebus vykdomi. Tai yra 2 milijardai eurų. Galbūt tarptautinio vystimosi srityje 2 milijardai, milijardai nedaug reiškia, bet klimato finansavimo ekspertai sako, kad tie įsipareigojimai siekia kur kas toliau, negu kad matome plika akimi, nes e, labai daug pinigų reikės skirti, statyti bazinį infrastruktūrai, kad būtų galima sukurti, kurti švarius energijos šaltinius, taip pat e, plėtoti rinką, kuri galėtų pritraukti privačias investicijas, nes e, daugelis, čia didelė dalis investicijų į žaliai fondą duoda tam tikrą gražą. Todėl galima pradėti vykdyti ne vieną projektą. ES turėtų gyventinti savo vaidmenį, užtikrinant, kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas. Todėl aš norėčiau kreiptis visus, e, sakydama, kad e, žvelgiant į ateitį, tai turėtų būti įtraukta ir biudžeto politika, e, kalbant apie kitus septynerius metus. Ir aš tikiuosi, kad tai bus įtraukta į mūsų pranešimą, kai kalbama apie daugiametę finansinę programą. Ačiū. Labai, labai įdomi mintis. Pone Konečna, ar norite kalbėti? Ne. Ačiū. Toliau komisija tuomet. Pone Boju. Yes, you have the floor. Prašau, žodis jums. Ačiū. Dėkojame pranešimo autorija Tenmakį už pranešimą ir keitimąsi nuomonėmis. Kaip pranešimo autorė ir paminėjo, tai svarbus laikas vyksta kitos daugiametės finansavimo programos apmastymai. Komisija pradėjo e, šiuos darbus kovo mėnesį paskelbusi e, Baltąją knygą, taip pat pareiškimą dėl es finansų birželio mėnesį, o parlamentas rengė savo iniciatyvą pranešimą dėl nuosavųjų išteklių, kuri rengia du parlamento nariai, tai bus svarbus indėlis į šį parengiamą į darbą komisija pateiks savo pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansavimo programos mm, gegužė 2018. -ųjų. Kaip žinote, pasiūlymai dėl daugiametės finansavimo programos apima e, reglamentą dėl šios programos bei pagrindinių politikos priemonių rinkinį. Taip pat atliekamas dabartinių programų vertinimas, pavyzdžiui, LIFE programos arba e, klimato, e, kovos su klimatu kaita veiksmų bei aplinkosaugos veiksmų vertinimas. Parengėme keletą Paskelbėme keletą tarpinių vertinimų, kur apžvelgėme dabar gyvendinamas programas, dirbame šių parengtų dokumentų pagrindų ir lauksime jūsų komiteto nuomonės. Ačiū. Ačiū. Žodis poniai Jatenmaki toliau. Pone pirmininkė, noriu padėkoti visiems už šias pastabas ir komentarus. Tikiuosi, kad visi drauge pasieksime pagidaujimo rezultato. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio penktosios, o balsuosime e, 21 gruodžio Envi komitete. Toliau kita tema. Tai saldikliai naudojami e, kepiniuose. Tai pasiūlymas priimti parengti e, rezoliuciją, tai rezoliucijos projekto pasiūlymas pareikšti prieštaravimą. E, pone Grostet turėtų pristatyti šį klausimą, bet ją šiandien pakeičia pone Ajuso, ar ne taip? Ponas Belet. Pone Beletai, apie saldiklius žodis jums. E, išsakyti prieštaravimą. Ačiū pirmininkė, turėjau e, pasirinkti nes tai mūsų frakcijos vicepirmininkė. Ačiū už man suteiktą e, žodį. Pristatysiu ponios Grostet e, parengtą dokumentą dėl saldiklių naudojimo kepiniuose, konditeriniuose gaminiuose. Visų pirma, noriu priminti, kad komisija e, rengia poveikio vertinimą dėl e, maisto produktų e, reglamento e, panaikinimo, kalba eina apie saldiklius bet ir toliau bus leidžiama saldiklius naudoti gėrimuose bei ogienėse. Tai pavyzdžiui, bet jie bus baudžiami, atsiprašau, jie bus draudžiami konditeriniuose gaminiuose. Konditeriniuose gaminiuose, yra, kurių paskirtis yra mytybinė ir iš visuomenės sveikatos e, apsaugos e, perspektyvos nėra tikslo juose naudoti saldiklių. Mes priešinamės komisijos pateiktam pasiūlymui, nes nenumatytas reikalingas perinamasis laikotarpis. Tai svarbiausias mūsų argumentas. Ir kadangi tokio laikotarpio nėra, tai iškeltų grėsmę daugelio tų uh, E, gaminių prieinamumų kalba eina apie sausainius, taip pat javainių e, batonėlius, jie reikalingi, juos vartoja žmonės, kurie serga diabetu arba kurie laikosi tam, tikros, tam tikro mytybos plano. Saldikliai e, naudojami tuose gaminiuose yra iki šiol patvirtinta vienintelė alternatyva cukrui tokiuose gaminiuose. E, Todėl mums labai svarbu, kad teisės akte būtų numatytas e, priimtinas pereinamasis laikotarpis ir rezoliucijos pasiūlyme mes kalbame apie minimalų dviejų metų pereinamąjį laikotarpį, kad būtų galima pasiūlyti naujos receptūros e, gaminių ir ypač atsižvelgiant į, į, į specialių mytybinių poreikių visuomenės grupė. Ir tai susijęs su daugybė šiame sektorėje dirbančių mažų ir vidutinių įmonių. Taigi šios pasiūlymus teikiame. Ir būtent e, tai yra pagrindinis argumentas, kuriuo remdamiesi priešinamės šiam pasiūlymui, kaip pristato ponia Grostet. Ačiū. Dabar žodis šešėlinės pranešėjas, visų pirma, ponė Ajuso. Ačiū, ponė pirmininkė, paprašiau žodžio, kad išsakyčiau pritarimą ponios Grostet siūlymui ir pritariu jos pasiūlymo aspektams. Kalba eina apie gaminius, kurie pri, yra rinkoje daugelį metų. Uh, Ir kalba eina apie reglamentavimo problemą, nes, kaip žinome, tai keičiamas teisės aktas reglamentuojantis e, šias medžiagas, bet kaip jau buvo minėta, žmonės, e, pavyzdžiui, sergantis diabetu, neturės galimybės įsigyti tokių produktų. Ir kaip sakė ponas Belet, to, toks, e, to, toks teisės akto atvirtinimo procesas sukels nemažai problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių daug dirba šioje srityje. Pirmininkė, ačiū. Dar kas nors nori žodžio? Jei ne, tuomet ponia Julikar iš komisijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau priminti E, reikala, pakalbėti apie reikalavimus, kurie keliami dėl e, priedų naudojimo maisto produktuose. E, juos minėjau, kalbėdami apie fosfatus. Ir visų pirma, jiems kelia reikalavimai, kad jie neturi kelti pavaus veikatai, turi neklaidinti vartotojo, taip pat turi egzistuoti poreikis dėl technologinių sumetimų jį naudoti. Ir tai, tas, to, to priedo naudojimas turi būti naudingas vartotojui. Uh, saldiklių atveju šis maisto priedas turi tenkinti vieną iš konkrečių reikalavimų, e, kurie išdėstyti e, maisto produktų aspektus reglamentuojančiuose teisės aktuose. Tie papildomi reikalavimai, tai yra, jie turi pakeisti cukrų energijos užtikrinimui arba turi būti naudojami e, maist, maisto produktuose, kurios, kurie yra be cukraus, arba užtikrinti ilgesnį gaminio uh, vartojimo laiką, arba tenkinti konkrečius mytybinius poreikius. Kaip nurodoma, uh, konkrečioje direktyvoje. Taigi toks teisinis pagrindas galioja ir iš tikrųjų kai kurie pamatiniai teisės aktai buvo pakeisti praeitie. Saldiklius buvo leidžiama naudoti smulkiose konditerijos kepiniuose ir jų naudojimas buvo numatytas direktyvoje 94-35. Ši direktyva galiojo maisto produktams e, skirtiems patenkinti konkrečius e, mytybinius poreikius, kaip nurodoma 89, ypač kalbant apie asmenys, kurie kenčia dėl nuo diabeto arba kai, e, kurie turi problemų dėl kai kurių angliavandenių mm, virškinimo. Šio, šios direktyvos redakcija buvo peržiūrėta ypač e, akcentuojant e, tų priedų maistinę vertę. Ir buvo nuspręsta, kad galima patvirtinti konkrečias nuostatas ir apibriežti maisto produktų grupės, kurios būtų skirtos asmenims, kurių, kurių organizmas negali perdirbti kai kurių angliavandenių komisija parengė gairias skirtas asmenims sergantiems diabetu ir prie išvados, kad nėra mokslininkų e, pateiktų išvadų, jog šio priedo, šio, e, priedo naudojimas būtų naudingas maisto produktuose. Be to, 2009 metų direktyvo, pagal 2009 metų direktyvos nuostatas paaiškėjo, kad to priedo naudojimas yra nebe, nebereikalingas, net ir e, maiste, kuris skirtas asmenims e, turintiems specifinių mytybinių poreikių, netgi kai kalba eina apie asmenis, kurie kurių organizmas ne, nesuskaido tam tikrų angliavandenių. Ir tas naujas E, naujas sistema įsigalio 2016 Liepos 20. Būtent dėl to reikėjo pakeisti reglamentą ir prasidėjo visas darbas. E, pradėtas 2013-aisiais, kaip jau sakiau, teisės, kalba eina apie teisės aktą, 600-2013, e, kuris pradėjo galioti 2016 Liepos 20. Ir visą šią informaciją norėjo, turėjo ir žinojo visi susijusių organizacijų atstovai ir pramonės atstovai. Taigi, išbraukdami e, e, šią nuorodą į maisto produktus reikalingus asmenims su specifiniais metybiniais poreikiais, asmenims sergantiems diabetu. Mm, manome, kad nebėra būtinybės e, e, naudoti tuo, tokį priedą smulkiuose konditerijos kepiniuose. Tokia gali, tokios galimybės nebėra, ji panaikinama. Nuo 2013 šis požiūris nebėra numatytas. Ir todėl šiandien svarstomame teisės akte keičiamas reglamentas, kuris reglamentuoja saldiklių naudojimą bei e, priedų naudojama kai kuriuose gaminiuose skirtuose mytyb, specifinių mytybinių poreikių turintiems asmenims. Visų pirma, reglamento projektas atitinka es reikalavimus dėl saldiklių, e, dėl leidimo e, išdavimo saldiklių naudojimui. Taip, ir tai pasakytina yra apie tuos produktų, tuos produktų grupės, kurios yra aptartos atskiruose reglamentuose. Atai atitinka e, mokslininkų bendruomenės išvadas dėl to, kad diabetikai turėtų rinktis sveiką, sveikus maisto produktus ir turėtų valgyti įprastinim, įprastus, paprastus maisto produktus. Diabetas susijęs su kūno masės indeksu. E, dėl, jeigu žmogus vartoja daug maisto turinčio daug prisotintųjų riebalų, tai labai smarkiai keičia e, kūno masės indeksą. Vartotojui, e, vartotojas, re, kuris renkasi daug saldiklių turinčius gaminius, rizikuoja, e, va, rizikuoja vartoti tokį maistą, kuris yra prisotintas būtent tų nenaudingų medžiagų. Tačiau e, inovacijos turi apsiribo, ne, neturi apsiriboti vien saldiklių naudojimu. E, konditerijos smulkiuose konditerijos gaminiuose reikėtų rinktis kitokias sudėdamasias dalis. Taip pat noriu pasakyti, kad sektorius gamintojai turėjo laiko prisitaikyti prie naujos situacijos, prie po to, kai buvo pakeistas 2009 reglamentas, jis įsigaliojo, nu, pokyčiai įsigaliojo 2016-aisiais ir nors numatytas pereinamasis laikotarpis reglamento projekte, tai yra. Taip pat, nu, taip pat yra nurodyta, kad e, smulkus konditerijos gaminiai, kurie yra teikiami į rinką ir skirti asmenims turintiems ypatingų mytybinių poreikių ir toliau gali būti teikiami į rinką. Išvada. Komisija visiškai laikosi proporcingumo e, principo, siekdama užtikrinti saldiklių e, leidimo naudoti saldiklius e, procedūros ir vidaus rinkos veikimo, taip pat už, siekia užtikrinti vienodą teisinę situaciją, aiškę teisinę situaciją ir numatė e, laiko prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos po 2013 metais įvykusių pakeitimų buvo numatytas reikalingas perinamasis laikotarpis teisėti rinkoje esantės produktą. E, Labai ačiū, pana Šardamos. Labai dėkoju. Aš E, e, aš e, šiek tiek pavėlavau, aš turėjau pasirūpinti lankytojų grupę, todėl nedavau pirmoje diskusijos grupėje, tačiau turiu pasakyti, kad mes nepalaikome šio, po, šios pozicijos dėl to, kad įmonės turėjo pakankamai laiko, kad įsigilintų ir pristakytų prie naujų teisės aktų. Ir tai yra natūrali pasiekmė to, kad, 2000, kad kad 2013 e, metų teisės e, aktuose, 2013 metų e, nu, numatytose teisės aktuose reikala, esantis reikalavimai nebuvo įgyvendinti. Dabar yra pakankamai manevro laisvės ir kitų galimybių debetikams sveikai maitintis. Ir Į tai sureagavo ir debeto e, sąjungos, asociacijos. E, dauguma mano, kad e, žmonės ir nu, sergantis cukriniu diabetu gali sėkmingai apseiti ir be tų minėtų produktų ir sveikai maitintis. Taigi, kas norite pasisakyti, ponia Soma? Jūs norite pasisakyti? Labai ačiū. Mes labai gerai žinome, kokia yra teisinė bazė ir e, labai teisingai pasakyta, e, kad e, reikia pasiremti šiais techniniais argumentais, nes mes čia kalbame ne tik apie diabetikus, bet ir apie nutukimą. Ir Aš galiu tik tais dar kartą papildyti, kad labai gaila, jog daugelis žmonių, kurie tiesiog yra stori, mes jiems turėtume padėti, tačiau tokie produktai jiems yra prieinami. Ir uh, Žinome, kad e, diabetikai sako, kad dabar jie gali naudotis e, normaliai, nereikia specialių e, produktų, tačiau turėtume ir nutukusių žmonių grupės nepamiršti. Ir dar darbdaviai turėtų kepinius gaminti pagal kitokius receptus, mažiau angliavandenių, mažiau cukrų ir taip toliau. Ir E, jeigu taip nebus, tada nebus ir kepinių, nes kepiniuose bet kokiu atveju turi būti kažkiek angliavandenių, nes kitaip jie apskritai nebus kepiniai, jų nebus mama iškepti. E, ir Aš palaikau šitą e, poziciją ir aš manau, kad mes turime galvoti apie tokią grupę kaip nutukę žmonės. A, kad jie turėtų sveikų produktų. Aišku, turime nepamiršti diabetikų, jiems yra šita teisinė bazė, e, tačiau yra e, grinai techninė detalė ir e, mes visgi iš techninės pusės turėtume kitaip žiūrėti šitą klausimą. Ačiū. Dėkoju, ponė Belat. Labai ačiū. Pone Groštet. Nedaug ką turiu papildyti prie ponos, ponios e, Somet ir kitų pasisakymų. E, ir aš esu už šitą prieštarimą. Mes tikrai neprieštaraujame tam, ką sako komisija. Be abejo, Mes kalbame apie vartotojų interesą ir tai visiškai atitinka komisijos mąstymą, mums reikia ir teisinio tikrumo ir be abejo mes palaikome šitos argumentus, tačiau kaip ponia Somer ką tik sakė, tai reikštų, kad trumpalaikėje perspektyvoje e, šie e, kepiniai daugiau rink, iš rinkos išnyktų. Ir E, žinome, kad yra vartotojų, kurie e, ne, nes, ir nesarga diabetu ir e, neturi ir nėra nutukę. Taip pat Aš ginčiu tą e, laiką, kad perinamasis laikotarpis, šitą teiginį, kad perinamasis laikotarpis e, buvo nepakankamai ilgas. Ir e, dabar siūloma papildomus dviejus metus perinamam laikotarpiu, kad atsirastų naujų alternatyvų. Ir per tą laikotarpį vartotojai galėtų toliau naudoti šitos produktus, o po tų dviejų metų tada smulkus ir verslas taptų atsakingas ir jie turėtų galimybę e, susikurti alternatyvas. Tai mes pasiūlėm ir todėl mes prieštaraujame šitam sprendimui. Ačiū. Labai ačiū, tuo baigiame šią diskusiją, dėl to balsuosime rytoj. E, aš e, dabar siūlau pereiti prie kitos temos, tai yra tabako gaminių atsakamo sistemos įdėgymo ir veiklos techniniai standartai. ir tabako gaminiams taikomų apsaugos priemonių techniniai standartai. Tai vėlgi prieštaravimas, tiksliau, tai du e, pasiūlymai dėl rezoliucijos, dvi temos, kurias pateikė ponas Pedičini Tačiau dabar e, pono Pedičinį nėra, jis negali pristatyti savo prieštaravimo, bet arba galime kalbėti jam nesant, arba ne. Jeigu kas nors norite pasisakyti, na bet kokiu atveju nėra kam pristatyti šito prieštaravimo, ponas Florence tai mes galime tarpusavį apie tai padiskutuoti, ponia Florence. Būtų buvę geriau, jeigu jis, e, kolega Pričinį čia būtų buvęs, tačiau jo nėra. Na, mes labai e, teisėtai tikėjomės, kad šitas rezultatas yra tikrai labai e, dėmesio vertas, nes kai paskaitome šitą dokumentą, tai mes kalb, matome, kad kalbama apie štai ką. Komisija turi užduoti užtikrinti atsiekamumo, e, e, tabako gaminio atsiekamumo sistemą ir detaliai ją valdyti. Ir e, neseniai jinai buvo šiek tiek pakeista. Ponas Pedučinė pateikė savo pasiūlymą dėl šitos sistemos. Apie ką eina kalba? Kalba yra apie tai, kad E, tos įmonės, kurios ateityje turi užtikrinti atsakamumą, e, turi, yra labai nepriklausomos. Ir e, Tai reiškia, kad jeigu įmonė, kaip pavyzdžiui kažkas esantis Londone, turi verslo santykių su EBM, tai jie užsima įvairią logistiką, tai mes turime užtikrinti, kad tokia įmonė turėtų sekamumo sistemą ir parodys sąsąją su Philip Morris ir taip toliau. Ir komisija sako, kad jeigu įmonė e, daugiau nei 10 procentų savo metinės apyvartos ar paslaugų e, e, sudaro, sudaro tabako pramonę, tai tada to nereikia tad, tada jie jau turi laikyti šitų reikalavimų. O jeigu tokia įmonė turi 0 procentų to, e, kontaktų su tokiamis įmonėmis, tai tada jos negali užtikrinti tokio atsekamumo. Ir tikrai yra daug tokių e, įmonių, kurios e, negali užtikrinti tokio atsekamumo. Ir tokios įmonės negali palaikyti jokių sąsajų e, su E, tokiamis tabako įmonėmis. Na, aš manau, kad šitas reikalavimas yra perdėtas ir netikslingas. Tai e, tik ribotų konkurenciją. Tik visiškai naujos įmonės, kurios yra e, sukūrusios naujas sistemas galėtų e, prisimti tokią atsakomybę. Ir man atrodo, tai labai pavojinga. Ir yra žinoma, kad Italijoje e, e, yra daug kitokių e, motyvų, kodėl yra pateiktas šitas prieštaravimas, tačiau apie tai čia kalb... nekalbame. Ačiū. Ačiū, pana pirminkė kolegos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kaip aš vertinu pirminko Florence pasisakymą, E, kuris pasakė labai protingai. Antra, aš pirmininkauju, kuris dalyvauja neformaliai grupiai, kuri yra parlamente dėl e, tabako pramonės ir tabako pramonės produktų. Jau keletą metų mes esame labai budrus ir praėjusiais metais laimėjome kovą, nes dauguma norėjo kad Europos parlamentas pasakytų ne tam e, atsakamumo finansavimui, kurį užtikrintų Europos komisija e, iš cigarečių gamintojų pusės. Taigi, e, žvelgiant į mūsų kolegos pateiktus prieštaravimus, atrodytų, kad tie, tas užrūpinimas yra teisėtas Tačiau iš tikrųjų bandoma paprieštarauti komisijos e, siūlomai sistemai. Europos komisija aiškiai pasisako apie nepriklausomą atskamumo e, sistemą ir nu, ta, suteikia tą gyvendinimo pagrindą. E, komisija laikosi grafiko, nepaisant šio reikalo sudėtingumo ir interesų grupų spaudimos. Ir mes turime pasveikinti komisiją, kuri nesustoja. Ir šis procesas rodo, kad, kad parlamente turėsime daugiau galimybių iškalbėti apie mums rūpimus klausimus. O, pavyzdžiui, Vendi komitete ir biudžeto komitete 17 metais Liepos mėnesį buvo organizuoti pokalbiai apie tai. Europos parlamentas su NVO e, galėjo išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad sistema būtų realiai nepriklausoma. Galiausiai svarbu pabrėžti, kad NVO e, kovojančios su tabako vartojimu taip pat paremė komisijos e, poziciją ir e, to proceso stabdymas e, būtų naudingas tabako pramonė iš tiesų. To reikia vengti. Ačiū, ponia pirminkė. Kolegos, tai tiek norėjau pasakyti. Now, Madame Zomer. Pone Zomer. Na, E, taip pat yra e, nemalonu, kad mes dabar pateikėme tokius prieštaravimus kaip šis. E, taip, yra iškilę problemų su atsekamumo sistema, kaip sako ponas Pedičini. Man yra žinoma apie tokią problemą, tai yra, kad cigarų ir cigarilių gamintojai E, susiduria su problemomis ir būtent maži e, smulkus gamintojai. Mes turime daug šeimos verslų, ir, e, kurie jau kaip šeimos tradicija gamina cigarus ir cigarilės. Ir jiems tai būtų didelis reikalavimas užtikrinti atsekamumą. Tai būtų per didelis reikalavimas ir finansinė našta tokia didelė, kad vargu ar jos galėtų įsivesti tokią atsakomumo sistemą, vargu ar jos paneš tokią naštą. Negali sauliaisti tokios finansinės naštos, nes tam reikia techninės įrangos, skenerių, spausdintojų ir ne, taip pat, taip pat namų. Ir kitokių prietaisų ir e, taip pat reikės ir e, E, e, personalo, kurie galėtų dirbti su šita technika. Ir e, taip pat cigarų gamintojai turi techninių problemų, nes cigaras turi daug mėnesių keliauti, kol jis yra parduodamas. Ir kartais netgi metus. Ir todėl, kai kalbam apie atsikamumo sistemą, tai per visą gamybos procesą reikia išlaikyti tam, tam tikras sąlygas ir e, reikia tada už, užregistruoti ku, detaliai, kur kas, kokiu aparatu yra gaminama, kokiomis staklėmis, e, tol, kol e, produktas yra pasiekiamas vartotojai ir kokiam vartotojui jis yra parduodamas. Ir aš manau, kad didelis didelė dalis mažių, mažų gamintojų tikrai dabar negali pasakyti, kur jų cigarai dabar e, patenka. Gal, e, galbūt jie ir nežino, e, kur per metus yra, nukeliauja jų e, cigarai. Ir techniškai turbūt tai yra neįmanoma užfiksuoti jų atsikamumo sistemoje. Ir, e, dažnai e, jų produktai dar turi subręsti iki pardavimo, todėl kai kurie yra sandėliuojami. Aš manau, kad mes apribotume tiesioginį vartojimą ir mes žinome, kad daroma viską, e, yra, yra padaroma žala tokiamis priemonėmis. Ir tas pats yra ir cigaro vartojimo, cigaro vartojimo atžvilgių. Tai nėra visiškai e, viešos sveikatos, e, visuomenės sveikatos e, problema. Mes nenorime, kad tokios įmonės užsidarytų ir kad tie, kurie vartoja jų produktus, E, yra visi vyresni nei 35, taigi tai nėra e, pavojus jaunimam, jaunimui. Ir tai tokie yra pavojai susiję su atsekamumo e, sistema. Ir dar vienas dalykas. Mes turime pabrėžti, kad jeigu cigarai bus, cigarams e, taikoma šitas režimas, tai turime pagalvoti apie tai, kad cigarai kontrabandos beveik nėra. E, mes atsakamumo sistemą įvedame e, kad pažabotume kontrabandą. Tačiau tai kontrabanda daugiausia vežamos cigaretės. Todėl aš labai norėčiau pasiūlyti komisijai numatyti išimtis uh, E, mažiems e, cigarų gamintojams, kitaip jiems reiks užsidaryti. Ir e, žinome, kad taip jau yra buvę, kai komisija kažką panašaus įvesdavo. Aš tikrai nelaikau, nepalaikau Aš manau, kad tai yra vienintelė galimybė E, jeigu būtų numatyta tokia išimtis, tik tais tada aš galėčiau palaikyti pedičinio e, prieštaravimą. Mes turime pagalvoti apie tai ir manau, kad būtent dėl šios priežasties e, kaip išimti galėčiau palaikyti pedičinio prieštaravimą, jeigu mes numatytume išimtinės sąlygas smulkiems šeimos verslams. Ačiū. Madam Konečna. Dėkoju, ponia Konečna. Ačiū. Aš pasakysiu Lanboilan vardu. Jo nėra, jos nėra ir jinai manęs paprašė pasisakyti už ją. Komisija mums primena įgyvendinimo teisės aktus, mes visi pasisakome už patikimą atsakamumo sistemą, kuri užkirstų kelią, kad kontrabandiniai produktai neatvyktų į mūsų rinką ir apsaugotų visuomenės veikatą. Tačiau jeigu bus įgyvendinti šitie įgyvendinami teisės aktai tokie, kokie yra, tai mes turėsime juos smarkiai koreguoti tam, kad už, už, pašalintume galimas spragas, kurias jau radome tekste. Šių gyvenimo teisės aktų pateikimo um, vilkinimas yra didžiulė klaida iš komisijos pusės. Tai 106, 106 straipsnis E, leidžia e, parlamentui išanalizuoti gyvenimą į teisės aktą ir prieštarauti. Kitaip nei komisija mes manome, kad gyvenimą į teisės aktai e, turi būti, yra mūsų tikrinimo kompetencijos srityje ir labai gailiuosi, kad komisija labai apgailestau, kad komisija pavėlavo pateikti šį gyvenamą teisės aktą ir mano, kad lab, svarbu, jiems svarbu apeiti šitą tikrinamąjį etapą. Be to komisija nenori to prieštaravimo iš mūsų ir mano, kad toks prieštaravimas e, e, padarytų žalą visai tikrinimo ir atsakamo sistemai. Mes apgailestavome, kad jūsų tokia pozicija. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, poreikį bendradarbiauti ir nustatyti nepriklausomumo reikalavimus, ypač subrangovams. Mes manome, kad ta sistema turi veikti šių žmonių labui, mūsų žemino žmonių labui, o ne tabako pramonės labui. Ir labai svarbu, kad komisija atsižvelgtų į mūsų susirūpinimus ir ieškotų tokios pačios sistemos, kurios mes siekiame. Vienos e, tokios sistemos, kuri būtų visiškai nepriklausoma nuo tabako pramonės. E, komisija e, mano, kad e, šitas teisės aktas e, gali užtikrinti nepriklausomą ir e, tvirtą atsakamumo sistemą. Aš manau, kad šitą teisės aktą parlamentas turi išanalizuoti ir e, jokių e, atsikalbinėjimų nepriimsiu. Aš manau, kad šitas teisės aktas svarbus Europos žmonėms. Aš laukiu komisijos reakcijos ir po to mes nuspręsime, kaip balsuosime. Ačiū. Ačiū, kad pateikėte kolegės nuomonę, dabar panas Florens. Aš nesu toks tikras, kad mes galime tą patį galvoti, e, taip pat galvoti. Na, ne, nebus e, pakeistas joks milimetras teksto nebus pakeistas e, šituo, šituo įgyvenamojo teisės aktu. Ir aš iš tikrųjų e, nepalaikau ponios Somer e, kritikos dėl, dėl šeimos verslų. nesupratau dabar šito pasisakymo, kurį tik išgir, e, kuris buvo išsakytas. Nemanau, kad tai yra problema, tačiau jeigu yra problema, tai mes tada turėtume e, kreiptis į e, brangiai apmokamus lobistus. Šitas teisės aktas yra šitas prieštaravimas yra visiškai netinkamas ir jisai nieko nepakeis, kad būtų užtikrinti smulkių verslų interesai. Aš suprantu šitą reglamentą, tačiau mes negalime pasakyti, kad šitas teisės aktas yra silpnas. Great. Now, anyone else? Puiku. Ar dar kas nors nori kalbėti? Jeigu ne, ponas Birkovski, komisija. Ačiū. Pirmiausia, Santė direktoratas nori padėkoti už paramą dėl tabako dokumentų, kurį gauname iš Envi komiteto. Toli nuėjome kartu, pradėję peržiūrėti tabako produktų direktyvą iki dabar, kuomet dėgiame paskutinį elementą mm, šiam, šio naujo tabako režimo atsakomumo ir saugumo priemonių sistema. Suomos sistemos buvo tyriamos kelis kartus, buvo aptartos išsamei su valstybėmis narėmis ir dėl jų buvo konsultuotas ne vieną kartą, buvo atlikta ir vieša konsultacija. Seminarai, keitimasi nuomonėmis buvo organizuoti šiame komitete. Procesas na, užėmė daug laiko, bet jis buvo būtinas, kad e, sukurtume aukštos kokybės galtinį produktą, kuris, manau, pasiekia pusiausvyrą, jis nu, užtikrina tiekimo grandinės ir atsakamumo kontrolę, atitinka griežtus teisinius ir techninius reikalavimus pagal TPD ir FCDC protokolą ir atitinka komisijos e, galės. Tai neprimeta papildomos. Pa naštos, bet užtikrina lankstumą mažesniems operatoriams. Mes sutinkame, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas sistemos nepriklausomumo nuo tabako pramonės klausimui. Ir mes manome, kad mūsų pasiūlymas šią prasme yra labai stiprus. Jis tą nepriklausomumą e, jau numato sistemos dizaino lygyje. E, numatoma atskaitomybės e, įvykių sistemą, institucijoms numatomas visas informacijos teikimas ir numatoma, kaip e, turi būti tikrinami paslaugų teikėjai tinkamai ir proporcingai. Mūsų nuomonė, nepriklausomumas e, skirtas ne vienam ar dviems sakiniams. Tai turi būti sistemingas nepriklausomumas ir jis numatytas dabartinėme pasiūlyme. Mes taip pat turime pripažinti tą faktą, kad dabartinis procesas atvedė mus iki to taško, kad jie tam, kad e, laikytumėmės numatytų terminų, vienintelis būdas eiti į priekį ir pradėti techninį gyvendinimą. Mūsų nuomonė tai būtų iššūkis, bet įmanomas e, darbas. Kad, tačiau, kadangi e, valstybės narėms reikia 12 mėnesių paskirti dokumentų išdavimui, bet kokie atidėliojimai E, neleistų sukurti tos sistemos ir mes grįžime prie išeitinio taško. To scenarijos būtų galima išvengti. E, kitaip e, atsakomumo sistema būtų tik perspektyva, o ne tikrovė. Ačiū. Ačiū. Baigėme. Ne? Labai trumpai, ponė Zomer nenoriu iš naujo pradėti diskusijos. Aš e, trumpą klausimą komisijai turiu. E, ar komisija nori užkirsti kelią tam, kad mažiausios įmonės, mikro įmonės, cigarų ir cigarilių gamintojai užsidarytų? Dėl to, kad jos bus priverstos įsivesti atsakamuo sistemą. Ar komisija apskritai įsivaizduoja, ar e, turi kažkokiu kontaktu su jomis? Kaip komisija gali užtikrinti, kad to nebus? Berkovskiai. Prašom komisiją. Jeigu leisite atsakyti į šį klausimą, pateiksiu techninių detalių. Pirmiausia, teisės akto leidėjai nusprendė, kad sistema būtų taikoma kitiems e, tabako gaminiams, o ne cigaretėms po penkerių metų. Taigi kalbame apie 2024 metų gegužės 20 dieną. Antra, yra įvairių priemonių, kurios matytos pasiūlyme, pasiūlytame reglamente, kurios maž, mažiems gamintojams užduotis palengvina. Pavyzdžiui, rankų darbo gamybai nebus reikalaujama turėti saugumo priemonių. Yra įvairūs atskaitomybės režimai. Ilgesnis laikotarpis bus status quo mažiems gamintojams visiems laikams. 24 valandos. Netiesa, kad mažai, mažesni gamintojai ar bet, bet kokie gamintojai turi žinoti galutinį jo produkto pirkėją jau gamybos momentu ar apie kokį kitą procesą susijusiu su tuo produktu. Ši informacija reikalinga išduodant mm, sąskaitą, o pagal PVM režimą visi turi žinoti mm, produkto pirkėją. Aš nežinau, ar tokie nuogastavimai yra pagrysti. Ir mm, manau, kad daugiau detalių čia net nereikia. Jeigu reikia, aš asmeniškai galiu tą informaciją pateikti. Ačiū. Okay, That, uh... Gerai, dėkoju. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas dėl šio prieštaravimo bus rytoj. Na ir paskutinis prieštaravimas šiandien yra dėl glifozato gyveninimo akto projektas atnaujinant aktyvios medžiagos glifosato leidimą. Prieštaravimas peržiūrėtam komisijos akto projektui. Prieštaravimą pateikė pane Konečna. Prašom, pristatykite savo prieštaravimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš teikiu šį prieštaravimą visos frakcijos vardu. Nekalbėsiu labai ilgai, nes visi žinome šią temą. Prieštaravimas pateiktas jau buvo keletą kartų. Mūsų prieštaravimas yra kreipimasis į komisiją ir valstybės narės net naujinti leidimo aktyviai veikliai medžiagai glifosatui pagal iniciatyvą uždrausti glifosatą. Šią iniciatyvą pradėjome praėjusią savaitę. Norime, kad komisija ir valstybės narės pritaikytų tai namasias priemonės, kad šiai aktyviai medžiagai nebūtų išduotas leidimas. Parlamentas pažymi, kad komisijos pasiūlymas nenumato, nemato jokių laikinų priemonių. Jeigu būtų naujų, atsirastų naujų techninių žinių, kas sukurtų teisinį aiškumų. Aišk, e, žemės ūkis tam nebūtų pasirengęs, tai jam atsirastų pavojus, todėl tai reikštų, kad komisija nesilaiko savo kompetencijos pagal reglamentą. Žmonės, kurie domisi šią temą, žino, kas įvyko šiandien po pietų. Tai yra labai aktualus prieštaravimas. 18 valstybių, 19 valstybių narių nebalsavo už leidimo atnaujinimą prieš pusantros valandos. Iš tiesų šis sprendimas neatspindi mūsų prieštaravimo, kurios išdėstėme parlamente, patvirtiname plenarinėje sesijoje. Ir aš atsiprašau kolegų. Šiandien tai, kas vyko šiandien, E, e, reiškia, kad visiškai nekreipiamas dėmesys į mūsų darbą. Mes labai griežtai kalbėjome apie glifosato naudojimo nutraukimą viešos erdvėse, vaikų žaidimo aikštelėse ir taip toliau. Nuo 2009 metų stebime tai, kas kelia pavojų visuomenės sveikatai, mūsų piliečių sveikatai, vaikų sveikatai. O tai, ką komisija ir valstybės narės padarė šiandien, ką jie padarys, kai leidimas, leidimo galiojimas pasiveiks po penkerių metų, ką jie darys tada. Aš galiu suprasti didelių politinių veikėjų nuomonės pasikeitimą, bet jie nesižvelgia į mūsų prieštaravimus. Devynios valstybės narės pasisakė prieš. O komisija tai neatsižvelgia. Komisijos nedomina Europos parlamento nuomonė, devinių valstybių narių nuomonė, piliečių iniciatyva neįdomių. Komisija turėtų mums paaiškinti, kaip įsivaizduoja ateitį, kas vyks po penkerių metų, kai e, ši medžiaga bus draudžiama, jos nebus galima naudoti viešose erdvėse. Ir kaip jos išėmimas bus e, gyvendinamas. Mes dėl to juk balsavome Strasbūre. Mūsų prieštaravimas yra labai aktualus, galbūt mes būsime skatinami kad esame populistai, bet mes nesame populistai, mes tai darome dėl to, kad komisija nenori reaguoti į mūsų prieštaravimus. Turime keletą norinčių kalbėti. Pirma, ponė Ajūzo. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu e, ponės dėl vardu. Ir jos siūlymai sutampa su mano šiuo klausimu teikiame prieštaravimą dėl glifosato, tačiau reikia pabrėžti, kad iki šiol atliktas darbas e, yra rimtas, solidus, e, buvo apžvelgti, buvo aptarti visi e, požiūriai ir nuomonės, kurias pristatė valstybės narės kokią žinę mes norime pasiūsti e, valstybėms narėjams, nes šiandien posėd, nes posėdžiavo e, komitetas, atsakykas komitetas, kuris siūlo pratesti penkiems metams šį leidimą. Komisija atsižvelgia į mūsų siūlymą, kurį traukėme į paskutinėme, e, paskutinės redakcijos pasiūlyme. Manau, kad tai būdas išlaikyti šias diskusijas toliau, nes kai kurias e, grupės tai labai domina. Tačiau atrodo, kad komisija mūsų neišklausė. Tačiau noriu pasakyti, kad taip nėra, kad komisijai reikia apsispręsti, ar, ar, ar nebesuteikti leidimo, ar jį prateisyti. Laipsniško e, leidimo e, panaikinimo galimybės nėra kalbu apie priekybos taškus, kuriuose tos, ta, ta medžiaga yra pardavinėjama. Jei valstybės nori uždrausti glifosato naudojimą, reikia pasiūlyti, išplėtoti alternatyvas šios medžiagos, kad š, kad ten, kur, kur, kur jis reikalingas, būtų galima naudoti panašios kainos produktų, nes kitaip kyla rizika, kad išauks tos medžiagos kaina ir prasidės nesažininga konkurencija su e, tarptautinėmis įmonėmis, ypač visų pirma galvoja apie, apie ūkininkus, bet ne tik juos, visus, kurie naudoja e, glifosatą, pavyzdžiui, kaip e, naikinti pikdžalės paliai. E, geležinkelio bėgius, nes būtent tam naudojamas glifosatas, nes kitaip kyla pavojus saugiam eismui. Be to, egzistuoja tokia leidimų išdavimo naudoti medžiagą sistema, kad e, už, kad už tai atsakingos yra agentūros. Jeigu sistema neveikia, reikia ją keisti, tačiau jei nepasitikime savo agentūromis, jeigu rodysime tą nepasitikėjimą, tai tik tai sukelsime krizę ir nuolatinės dviejonės paskatinsime. Norėčiau priminti štai, ką valstybės narės turi prisimti atsakomybę, nes jos turi priimti galutinį sprendimą ir šiandien jį jau priėmė. Apgailestauju, kad valstybės narės taip dėlsia tai padaryti. Ir savo ruoštų noriu pridurti, kad glifosatas, čia kalbu asmeniškai, kad glifosatą klausimą tikrai labai ilgai svarstėme, kad e, kai tas klausimas buvo svarstamas, išklausėme daugybę melagingų teiginių, taip pat buvo netgi pasigirdo kaltinimų, kalbant apie tai. Ačiū toliau, ponas Porč. Ačiū, pirmininkė. Nenorėjau garsiai kalbėti, bet man tenka tai daryti ir noriu išreikšti protestą dėl tokio e, fakto aiškinimo, kurį patikė ponė Delaja. Tai, ką išgirdau, yra pasibaisėtina, gali pacituoti parlamento rezoliuciją patvirtintą spalio mėnesį. E, Europos parlamentas ragina komisiją imtis reikalingų priemonių, laipsniškai atsisakyti glifosato Europos Sąjungoje e, iki 2022 gruodžio mėnesio ir užtik, pasirūpinti, kad glifosatos ne, nebūtų leidžiamas po to datos. Mes neprašėme leidimo atnaudimo, mes prašėme laipsniškai atsisakyti tos medžiagos naudojimą. Ir tai aiškiai, garsiai sakome, Todėl kreipiuosi kolegas iš APP, prašau ne, nepateikti klaidingos interpretacijos, e, komentuojant parlamento priimtus sprendimus. Dabar toliau kalbėsiu čekiškai. Daugiau neturiu ką pridurti prie to, ką sakė kolegė Konečna, tik tai dar pakomentuosiu vieną dalyką. Mano frakcija svarstė galimybę paremti šią rezoliuciją, nes spalio mėnesį patvirtinta parlamente rezoliucija techninių ir teisinių požiūrių yra teisingesnė. Ten yra daugiau e, teiginių, argumentų, kurie yra į temą, bet kad nesusilpnintumėme E, rezoliucijos palaikymo ir daugumos. Vis dėlto pradžioje svarstėme galimybę nepalaikyti šios rezoliucijos, kalbu labai atvirai. E, ar aps, balsuoju už stiprų tekstą? Manome, kad nebūtina balsuoti už silpną tekstą, tačiau dėl to, ką pasakė kolegos iš APP, rytoj nebalsuosime už šį dokumentą, nes aš tikrai atmetu tokį pateiktą įvykių aiškinimą, kaip jūs drįstate. Būtent taip interpretuoti parlamento patvirtintą tekstą. Aš protestuoju, keletą kartų protestavau tai socialinėje žiniasklaidoje, rengiuosi tai daryti spaudoje. Dėl to, ką daro čia ponė Dela ir spaudoje, Mes rytoj balsuosime už šį pasiūlymą, nors pradžioje neketiname taip daryti. Toliau ponė Hazenkamp. Ačiū. Puiku, Europos, kreipiuosi Europos komisija, kuri padarė viską, kad glifosatas išliktų rinkoje ir jai tai pavyko. Europos Sąjungos valstybių narių dauguma gyvena šantažuojamos Monsanto bei, bei e, Europos komisijos. Ši e, hormonus ardanti medžiaga, kuri gali sukelti ka, e, įvairiausių susirgymų kancerogeninė medžiaga išlieka rinkoje. Komisija nesvarsto galimybių niekaip apriboti jos naudojimo, nežiūrinti tai, ko prašė parlamentas. E, Be to laipsniškas jos atsisakymas, ko prašo parlamentas, taip pat akivaizdžiai nebuvo įtrauktas. Ir be to, ne, atrodo, kad ne paskutinį kartą pratesiamas e, glifosato naudojimas. E, komisija pasiruošusi duoti žalę šviesą tos medžiagos naudojimui be jokių apribojimų, nežiūrinti tai, kad ta e, medžiaga sukelia vėžinius susirgymus gyvūnuose ir veikiausiai žmonėms taip pat. Žmonės, dauguma žmonių ją turi, jos yra mūsų kūnuose. Veikiausiai tos, ta medžiaga yra vandens, naudo, geriamam vandeniui naudojamo vandens šaltiniuose. Ir tai ta medžiaga kelia pavojų ir gyvūnijai, ir augalijai. nežiūrint, neatsižvelgta į milijonų piliečių e, protestą, bandymus protestuoti prieš šią medžiagą. E, pasipriešinimas Bruseliui dar labiau sustiprės. Glifas, glifosatas yra paskutinis karstas kalamas, žuvinis paskutinė kalama Europos karstą. Ar dar kas nors nori žodžio? Jei ne, tuomet ponė Ačiū, ponė pirmininkė. Sureaguodami į rezoliucijos pagrindinį raginimą netrukus, nedelsiant uždrausti glifosatą ir patvirtinti perinamojo laiko tarp priemonės, kad visiškai būtų atsisakyta tos medžiagos ES, norėčiau priminti komisijos poziciją, dėl to, kad nėra mokslinių ar teisinių priežasčių ar argumentų, kuriais būtų galima remtis uždraužiant glifosatą pagal pesticidų e, įstatymus. Glifosatą e, visapusiškai vertino valstybės narės, Europos maisto saugos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra ir visais atvejais pasdaryta ta pati išvada. Glifosato klasifik... priskirimas kancerogeninių medžiagų grupiai nėra pagristas. Nacionalinės atsakingos institucijos ir kitos šalis pasaulyje - Kanada, Australija, Japonija, Naujoji Zelandija bei taip pat PSO ir maisto, Žemės maisto produktų organizacijos bendras posėdis paskelbė tas pačias išvadas. Tarptautinė vėžinių susirgymų tyrimo organizacija, PSO institucija yra vienintelė, kuri laikosi kitokios nuomonės dėl šios medžiagos kancerogeniškumo. Be to, lapkričio 9 šių metų paskelbti labai ilgo epidemiologinio stebėjimo rezultatai, e, kurias paskelbė JAV e, vėžinių susirgymų institutas. Išvadose teigiama, kad e, žmonės, ūkininkai turintis nuolatinį kontaktą su glifosatu nebūtinai susirga vėžiniais susirgymais kai glifosatas naudojamas laikantis e, pažangių ūkininkavimo metodų, jis nekelia pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai bei nekenkia aplinkai. Todėl, kaip keletą kartų jau buvo pakartota parlamente, po išsamaus nuo dugnaus visos informacijos apie glifosatą e, išanalizavimo nėra mokslinių, moksliškai pagristų teiginių. E, keisti poziciją dėl glifosato. Dėl glifosato laipsniško atsisakymo sampratos norėčiau pabrėžti, kad pagal dabarinius teisės aktus laipsniškas atsisakymas uh, gali būti pradėtas, kai nesutiktas leidimas medžiagos naudojimai. Kaip jau sakiau, nėra mokslininkų išvadų, nėra pagrindo net naujinti leidimo naudoti glifosatą ir todėl jo laipsniškas atsisakymas nėra priimtinas variantas šiuo atveju. Remiantis mokslininkų vertinimais bei atsižvelgiant į kitus e, veiksnius bei parlamento 2017 spalio mėnesio rezoliuciją, komisija pateikė savo pasiūlymą dėl glifosato patvirtinimo, glifosato leidimo atnaujinimo penkiems metams valstybėms narėms, dėl ko jos e, balsavimui lapkričio 9-ąją. Ir ta proga buvo nebuvo paskapta jokia nuomonė, nors kelios valstybės pareiškė, kad jos būtų metu palaikė ilgesnės trukmės galiojimą, atsižvelgdami į teisinės prievolės ir tai, kad glifosatas tenkina kriterijus išdėstytus pesticidų reglament teisės aktuose. Bei atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės, komisija pateikė savo pasiūlymą apeliacijų komitetui lapkričio 27-ąją šiandien po pietų ir tą progą komisijos pasiūlymą ir ten komisijos patiktą pasiūlymą palaikė valstybių narių daugumą. Ačiū. Labai ačiū. Rytoj balsuosime dėl šito e, prieštaravimo. Tuo baigiame šiandienos diskusijas ir pasimatysime rytoj 9 val. Ačiū, gero vakaro.